collègues, je vous propose de prendre place pour que nous puissions. Euh, Siūlyčiau kolegas susėsti, kad galėtume pradėti darbą. Tad e, tai yra tie, kas radot vietą, prašom sėsti į vietas, tie, tie kas nedalyvauja posėdį, prašom išeiti. O pirmiausia, pradėsiu nuo pasveikinimo visų atvyk, atvykus į posėdį, tai yra pradėsim darbą, tikiuosi, kad jūs gerai pailsėjot per vasarą. Ir dabar kipsim į kitą šitą darbo laikotarpį tikrai labai energingai. Prieš suteikdama žodį poniai ministrai, aš pirmiausia norėčiau dar kai ką pasakyti. Mes turim šiek tiek nediduką pakeitimą darbo tvarkėje. dėl e, asmenų, kurie veičiasi mobiliaja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas. Čia buvo numatyta šiandien, bet iš tikrųjų perkelsime rytojų. Tai yra, šiuo klausimu nebus diskusijų tiksliau ir, ir tas pats klausimas bus perkeltas į rytojų. Na, o dabar siūlyčiau nedelsiant pereiti prie ketvirto darbo atvarkės punkto ir po to kitus klausimus aptarsim. Pone ministrė, labai ačiū, kad atvykot. Jūs esat pirmoji pakviestoji viešne į mūsų komitetą. Jūs esat Švedijos socialinių reikalų ministrė. Ir turit prak darbo praktikų šiame parlamente. Na, o dabar jums teko uh, darbas taryboje, vadovauti socialinių klausimų ministrų tarybai per Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Tad sveika atvykusi, jūs esat, esat pati pirmoji pakviesta į mūsų komitetą. Tad dabar ir iš karto suteiksiu jums žodį dešimčiai ar dvidešimčiai minučių, o po to tada jau pasikeisim nuomonėmis su kolegomis dar ponas Ryvas turit kai ką pasiūlyti dėl darbo tvarkės, taip supratau. Természetesen is nagy tisztelettel üdvözlöm a miniszterasszonyt. Taip, taip, aš irgi norėčiau pasveikinti ponę ministrę. Ir norėčiau kai ką pasakyti dar prieš tvirtinant darbo tvarkę. Norėčiau štai ką pasakyti. Norėčiau, kad šeštas punktas Septintas punktas būtų aptartas prieš, sep, prieš šeštąjį, kadangi pranešėjas turi išeiti. Tad, tad mes turėtume sukeisti vietomis. Šeštas klausimas buvo Europos. Tai yra čia buvo pakviestas asmuo šiuo klausimu. Dėl, o dėl aštunto punkto tai aš vis dėlto siūlyčiau e, išlaikyti darbo atvarkės e, tvarką tokią, kaip jį kad numatyta. O dabar žodis jums, ponė ministrė. Dar kažkas nori kalbėti. Taip, ponė pirmininkė. Dabar rytoj 9 valandą. Tai yra Devintas punktas. Čia vėlgi pasikeitimas nuomonėmis su Švedijos atstovais, bet ir čia tikrai tada būtų gerai, kad žodis būtų suteiktas ministrui. Ministrė, labai ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai man labai malonu atvykti čia į parlamentą, į būtent jūsų komitetą, kurio atsakomybės rytis yra tokia plati. Ir ypač norėčiau pasveikinti ypač naujuosius, naujai išrinktus komiteto narius. Aš atvykau tam, kad pakalbėčiau apie Švedijos pirmininkavimo laikotarpio prioritetus. Aš atsakau už socialinę rūpybą, taip pat sen, senyvų žmonių e, priežiūrą Tad e, atvyks rytoj mm, ponia e, Kristina Husman Peršon, ji yra socialinių reikalų ministrė ir Svenas e, Litorinas, toks kietas riešutas ryties, jis yra mūsų Švedijos darbo reikalų ministras ir įsivaizduoju, kad jūs galėsit progos pateikti klausimus ir jiems būtent iš šių sričių. Uh, O dabar turiu pasakyti, kad man Europos parlamentas yra labai svarbus partneris. Ir todėl tikrai labai gerai, kad mes šiandien susitinkam ir pakalbėsim apie tai, ką veiksim rudenį. Ir tikiuosi, kad tikrai gerai bendradarbiausim ir aš kad sulauksiu jūsų paramos. Vienas iš didžiausių iššūkių, e, žvelgiant ilgainiui, e, iššūkių, su kuriuo susidurs, susidurs e, valstybės narės, tai demografiniai pokyčiai. Senyvų žmonių dalis visose šalyse plečiasi, didėja. Ir šiaip jau apskritai labai puiku, kad mes visi gyvenam ilgiau. Ir tai iš tikrųjų didelis mūsų pažango, pažangos rodiklis. Tačiau suprantama dėl to, kad vis mažiau žmonių lieka ir liks darbo rinkoje. Todėl mes turim pasinaudoti visų ES užimtumo politikos potencialų, pasinaudoti juo geriau, tam, kad galėtume išlaikyti gerovę. Tam, kad tai yra vis svarbesnis uždavinys darysis užtikrinti senėjantiems Europos gyventojams e, kvalifikuotą ir kokybišką priežiūrą. Senyvų žmonių priežiūra e, reikalaus vis daugiau išlaidų. Kartu didės taip pat ir tokių senyvų žmonių priežiūros kokybės reikalavimai. Tad, turėdama visą tai galvoje, aš ir pasirinkau vienu prioritetu būtent e, sveiką ir orų senėjimą. Aš šitą klausimą, e, tai yra pasistengsiu, kad tas klausimas e, būtų nagrinėjamas nuolat. Ir iš tikrųjų, manau, valstybės narės tikrai gali šioje srityje pasikeisti patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Dabar vienas tokių svarbiausių klausimų, tai e, reikėtų didinti ben, tokį bendradarbiavimą ir kartu sanglaudą tarp sveikatos sektoriaus ir sveikatos ir socialinio sektoriaus. Ir tikrai tai gali duoti labai didelės naudos, turiu galvoje e, gyvenimo kokybę geresnę ir kartu apskritai visai visuomeniai tai gali reikšti sutaupytas lėšas. Dabar tam, kad e, iš tikrųjų e, senie, senyvo amžiaus žmonės tikrai būtų patenkinti jų poreikiai, reikėtų pirmiausia sutelkti dėmesį į individų poreikius. Uh, iš tikrųjų šiaip jau ta individuali perspektyva labai svarbi, turint galvoje tokius žmonės, kuriuos, kurie kenčia nuo Alzheimerio lygos ar kitų dimensijos formų. Tad e, šiuo atveju tokios lygos e, šiaip jau paveikia ne vien pavienius asmenis, bet taip pat jų šeimas ir artimuosius. Ir kartu tokios lygos e, meta didelių iššūkių visai visuomeniai. Klausimas apie senyvų žmonių padėtį ir apie senėjančią, senėjančias visuom, visuomenės. Tie klausimai buvo nagrinėjami ir anksčiau per buvusius, buvusius pirmininkavimo laikotarpius ir jie taip pat įrašyti į bendrą programą, kurią mes parengėm kartu su Prancūzija ir Čekijos Respublika. Uh, Tiems klausimams Stokholme rugsėjo 15-16 dienomis mes esam numatę surenkti konferenciją, kurioje dalyvaus ekspertai, valstybių narių politikai, iš įvairių institucijų, organizacijų atstovai. Jie kaip tik dalyvaus ir e, aptars geriausią e, patirtį ir pavyzdžius dėl to, ką būtų galima kartu nuveikti ES lygiu. Be to, e, tikimės ir Europos parlamento atstovų šioje konferencijoje. Mano ambicija yra tokia, kad per rudenį mūsų e, darbas savotiškai bus vainikuotas EPSCO taryba lapkričio 30 dieną, kurie be bus priimtos tarybos išvados dėl aktyvaus ir oraus senėjimo. Tad čia šiuo atveju iš, tomis išvadomis e, bus e, siunčiamas signalas, kaip svarbu išlaikyti senyvų žmonių orumą ir gyvenimo kokybę ir kad tuo turės rūpintis ES. Taip pat tikimėsi sukurti veiksmų, veiksmų planą ir tai bus tikrai labai svarbi platforma, kurios pagrindų bus galima keistis patirtimi ir geriausiais praktikos pavyzdžiais tarp valstybių narių. Šiuo metu mes išgyvenam ekonominę krizę ir tos krizės padariniai jaučiami taip pat ir socialinėme sektoriuje. Mes išgyvenam laikotarpį, kada šiaip jau daug pokyčių vyksta apskritai ES bendradarbiavime. Per e, Ispanijos bendradarbiavimo laikotarpį e, mes pateiksim naują strategiją, naują augimo ir užimtumo strategiją. Kaip ir dabartinė Lisabono strategija, ši naujoji strategija bus labai svarbus pagrindas mūsų e, darbui socialinėje srityje. Dar prieš krizę socialinė atskirtis buvo e, didelė problema ES. Šiuo metu beveik šimtas milijonų žmonių e, yra už darbo rinkos. O siautėjant kriziai šis skaičius tokių žmonių tikrai didės ir tokie žmonės tikrai visai bus atsidurs visuomenės pakraščiuose. Uh, Tam, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam, tokia, tokiai tendencijai, reikia valstybių narių ryšto. Pirmininkaujant Prancūzijai, mes e, susitarėm dėl strategijos, kuria siekiama padidinti, paskatinti aktyvumą ir e, dalyvavimą tų žmonių, kurie e, yra labiausiai atskirti, vadinamoji active inclusion. E, Šių metų spalio 15-16 dienomis aš, aš organiz, taip pat organizuosiu apskritojo stalo konferencija, kuri, per kurią bus kalbama apie skurdą ir socialinę atskirtį. Be to, diskusijos vyks ir apie vadinamo active inclusion, aktyvios įtraukties strategiją. Čia diskusijos e, bus, vyks apie tai, kaip valstybės narės galės e, prisidėti prie darbo tam, kad būtų galima paskatinti socialinį aktyvumą ir kaip būtų galima atremti neigiamus socialinius padarinius kylančius dėl ekonominės krizės. Kova su skurdu irgi turėtų būti vienas iš didžiausių prioritetų Europos Sąjungos, są, sąjungoje ir tai reikėtų derinti su tikslu augimo ir užimtumo tikslu. Tad e, mes e, nusprendėm, kad ateinantis metai bus teminiai metai, tai yra kovos su skurdu metai. Per numatoma apskritojo stalo konferencija taip pat ir toliau e, tai yra bus pagristas, padėtas kelias tolimesniam darbui. Be to mes ketinam surenkti e, diskusiją e, vadovaudomėsi atviro koordinavimo metodu dėl socialinio saugumo ir socialinio aktyvumo. Per tą pačią konferenciją mes taip pat priimsim labai svarbes išvadas dėl tolimesnio darbo kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi ES lygių. Europos parlamentas, suprantama, yra vienas iš svarbiausių, svarbiausių veikėjų e, ir jūs tikrai kviečiami prisidėti prie tų išvadų rengimo. Neįgaliųjų, neįgaliesiems skirto politika irgi yra vienas klausimų, kuris yra mums labai svarbus per pirmininkavimo laikotarpį. E, tas prie, prieigos prie visuomenės įvairių paslaugų e, klausimas bus labai svarbus. Ir tai susiję su kitu e, tikslu, tai yra, rūpinti, teikti, tai yra pasirūpinti oriu ir aktyviu senėjimu. Uh, turim strategiją dėl aktyvo, aktyvios įtraukties ir ta strategija taip pat numato deramą vietą ir neįgaliesiems žmonėms. Tam mes e, skirsim didelį dėmesį. Vis, tad visos konferencijos ir seminarai, kurie vyks Švedijoje, mm, per juos bus tas neįgaliųjų klausimas aptartas. Tad iš ties noriu pasakyti, kad ES bendradarbiavimas socialinėje srityje yra savotiškas, šiaip nenumato, neleidžiami e, privalomi teisės aktai. Tas darbas labai priklauso nuo e, valstybių narių, nuo institucijų noro bendradarbiauti. Aš tikiuosi, kad kad jūs pritarėt mūsų štai šitai darbo tvarkiai, kurioje ypač atsižvelgiama į ekonominės krizės socialinius padarinius, atsižvelgi, kurioje atsižvelgiama į senyvų žmonių situaciją Europos Sąjungoje ir kitus svarbius klausimus. Tad iš ties reikia čia tik tai valios ir, ir užsidėgymo tam, kad mes e, tikrai dirbtume e, užsiangažavę. Aš tikiuosi, kad e, rudenį mes tikrai e, įdomiai ir konstruktyviai padirbėsim. Ačiū. Merci beaucoup, euh, madame la ministre. Ce... Labai ačiū, ponė ministrė. Ačiū už tai, kad jūs pristatėt Švedijos pirmininkavimo laikotarpio programą. Kaip matom, programa ir ambicinga, ir kartu joje tikrai e, matyti daug realistiškų užmojų. Dabar norėčiau E, kad pradėtume debatus ir pirmiausia, pirmiausia klausimai. Pirmiausia, suteikiu žodį pirmai vicepirmininkai poniai Fingler ir po to e, kiti. Ačiū už uh, tokį pranešimą. Džiugu, kad kalbate apie aktyvėją įtraukti ir ypač apie negalę bei amžių. Uh, bet tai susiję su e, antidiskriminacijos direktyva e, e, apie kurią taip entuziastingai mes kalbame ne vienerius metus ir 18 straipsniaus nuostatomis. Aš norėčiau konkrečiai paklausti, kaip galvojate įgyvendinti 13 straipsnio nuostatas, kur kalbama apie nediskriminavimą prekių ir paslaugų įsigymo prasme amžiaus, lyties, religinių įsitikinimų ir panašiai atžvilgių. Antra, e, kitas klausimas, kaip piknaudžiavimas ir išnaudojimas yra traktuojamas įvairiuose valstybėse narėse. Šioje srityje reikėtų e, keistis gerąją praktiką, kad kovotume su tokiu išnaudojimu. Ir trečias klausimas dėl naujų antibiotikų išradimo. E, jūsų e, ambicingi tikslai įtraukia ir tokį tikslą. E, noriu paklausti, Noriu paklausti, kaip ketinate mažinti infekcijų protrukius, pavyzdžiui, MRSA. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje mes E, nepakankamai gerai e, kovojame su MRSA infekcija, taigi šią prasme reiktų kitų valstybių narių paramos. Ačiū. Dėkoju toliau, ponė Figurėro, ir jūs galbūt, ponė ministrė, paskui galėsite atsakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamoji ministrė. Trys trumpi klausimai. Visų pirma, socialinė padėtis, kurią sąlygoja ekonominė ir finansų krizė. Ji prastėja ir tai turi neigiamos įtakos tam tikroms gyventojų grupėms, ypač moterims, pagyvenusioms ypatingai. Ir visai pagyvenusiai visuomenės daliai bei bedarbiams. Taigi, e, su tuo susijęs klausimas yra toks. Jūs kalbate apie aktyvėje įtraukti ir kovą su skurdu. Taigi noriu paklausti, kaip a, vertinate konkrečius pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl bendrijos biudžeto kitiems metams ir kaip konkrečiomis finansinėmis priemonėmis paremti aktyvėje įtraukti, įskaitant ir naujų darbo vietų, sėtinų su tam tikromis teisėmis sukūrimą. Ypač kalbu apie darbo vietas moterims, kurios dabar nedirba, nes didesnis bedarbių procentas vis dėlto yra moterys. Taigi, kaip biudžeto priemonėmis būtų galima uh, E, padėti moterims, kurios gauna nedidelės pajamas. arba jeigu jos e, gyvena tik iš e, kažkokių socialinių išmokų. Tokiu atveju jų pajamos per mėnesį yra mažiau nei 300 eurų. Įsivaizduokite, kad labai nemažai žmonių gyvena tokiomis sąlygomis. Taigi e, mums reikia geresnių paslaugų, geresnės socialinės apsaugos, geresnių sveikatos paslaugų. Tai turėtų būti numatyta direktyvose reglamentuojančiose sveikatos priežiūrą. Taigi norėčiau paklausti, ką ketinate daryti, e, siekdami, kad į biudžetą būtų įtrauktos tokios paramos priemonės. Ačiū. Prašom, ministrė, atsakykite į abu tuos svarbius klausimus, paskui išklausysime kitų. Mm. E, Tack så mycket för bra frågor. Labai ačiū už klausimus. Pirmiausia, atsakysiu į ponios Lindės klausimus. Noriu pasakyti, kad nediskriminavimo direktyva šiaip jau. Man nepriklauso šiaip jau, bet be abejo turiu pasakyti labai svarbu, kad ta e, direktyva būtų priimta bet šiaip detalės atsakys e, susijęs su reikalų ministras. Na, o dėl geriausios praktikos, tai aš manyčiau, kad e, šiaip jau valstybės narės tikrai gali daug ko pasimokyti viena iš kitos. Bet kita vertus, mes turėtume e, parengti tam tikrus rodiklius, kuriais galėtume įvertinti valstybių narių geriausią patirtį. Ir šiaip jau reikėtų, kad ES darbo tvarkėje senyvų žmonių e, priežiūra būtų nuolatinis klausimas ir kad būtų galima palyginti situaciją įvairiuose valstybėse narėse. Šiaip mes turim gerą metodą, atviro koordinavimo metodą, kuriuo, kuris tikrai padeda mums lyginti patirtį, lyginti situacijas. Uh, nes šiaip ar taip senyvų žmonių e, skaičius e, visuomenėse neišvengiamai didėja ir, ir tai tikrai didelis uždavinys bus ir ateityje. Ir turiu pasakyti, kad jau dabar valstybėse narėse vyksta labai įdomus darbas. Ir čia iš tikrųjų mes kalbam apie ES lygio platformos sukūrimą, platformos, kurios pagrindų būtų galima palyginti valstybių narių padėtį. Tas klausimas yra labai svarbus. Ir Envi komitete, e, tai buvo jau pasakyta, kad šis klausimas Švedijai yra prioritetinis. Tai dėl, dėl vaistų, dėl e, ir vaistų, ir antibiotikų klausimas. E, svarbu, kad ir ateityje mes galėtume naudoti, tai yra antibiotikus, tais atvejais, kai jų e, tikrai reikia. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Ir tas, tas elementas irgi įeina į pirmininkaujančiosios valstybės darbų programą. Šiaip iš tikrųjų e, kartu su Čekija ir Prancūzija mes dėl to nutarim, tačiau tam klausimui nemažai dėmesio skirsim per būtent Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Būtent kaip mes galim paskatinti vaistų pramonę, kad šioji pradėtų kurti naujos kartos biotik, antibiotikus. Nes iš tikrųjų reikia. Nes iš tikrųjų žinom, kad dalis jau tokių antibiotikų atsargų jau nebe, nebe veiksmingos ir todėl reikia naujų. Ponios figūrėros klausimas. Finansinės krizės padariniai ir padariniai darbo rinkai. Tai padėtis įvairuoja valstybėse narėse. Turiu galvoje, mus Švedija labai neramina jaunimo nedarbas. Jaunimas, kuris negali gauti darbo ir iš tikrųjų dažnai jauni žmonės rytą neišeidami į darbą, jie tiesiog rizikuoja, rizikuoja įstrikti savotiškai, pasidaryti ilgalaikiai bedarbiai. Mūsų šalyse nuo to labiausia kenčia moteris, labiau moteris negu vyrai. Ir čia tas, tie klausimai turėtų pirmiausia būti spre, sprendžiami be abejo be, valstybių narių lygių, bet kita vertus yra tam tikros bendros tendencijos, kad tie žmonės, kurie patenka į žiemos konjunktūros spastus, jie labai, jiems būna labai sunku grįžti į darbo rinką. Ir todėl labai svarbu, svarbu e, skatinti paskatas, kurti naujas darbo vietas, net ir šios finansinės krizės sąlygomis. E, bet šito, tos politikos instrumentai irgi labai nevienodi valstybėse narėse, tačiau labai svarbu tokius instrumentus turėti. Be to labai svarbu keistis patirtimi, geriausios praktikos pavyzdžiais, tos valstybės narės, kurios turi tokių efektyvių būtent metodų, jos galėtų skleisti patirtį kitoms. Dėl biudžeto lėšų klausimų, tai aš daug negaliu komentuoti, nes čia tas klausimas yra nacionalinė prerogatyva, tai yra valstybės narės pačios sprendžia, kokią biudžeto dalį skirti e, socialiniai rūpybai, senyvų žmonių priežiūrai, socialinėms paslaugoms. Labai svarbu, kad krizė, nuo krizės nenukentėtų labiausia tie, kurie labiausiai atskirti būna visuomenėje. Bet to labai svarbu, mm, kalbant apie biudžeto lėšas mūsų sričiai, atsižvelgti taip pat apskritai į bendrą e, krizės padėtį ir bendrą ES biudžetą. Labai ačiū. Dar lieka pusva, ketvirtis valandos, dar penki kalbėtojai užsirašė ir dabar jau baigiu, uždarau kalbėtojų sąrašą, tik tai paraginčiau kalbėti kuo glaučiau. Pirmiausia, suteiksiu žodį pono Aleksandrui Sarkas, po to poniai Rap, Silvanai Rapti. Ponas Sarkas. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Muchas gracias, señora ministra. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū gerbiamoji ministrė. Pateiksiu trumpą komentarą, o paskui trumpą klausimą. Pirmiausia, komentaras. Jūs teisingai uh, paminėjote e, senyvų žmonės, socialinę atskirtį ir skurdą. Bet kiekvieną pusmetį Pirmininkavimą pradėdama vis kita pirmininkaujančioji šalis atlieka situacijos įvertinimą. Žinome, kad situacija kelia nerimą, tačiau retai kada pateikiami sprendimai ar vaistai. E, taigi svarbu, kad kai e, yra problema, būtų ji ne tik įvertinama, bet ir sprendžiama. Juk milijonai europiečių patiria problemų, skursta jau dabar. Taigi teisinga, kad situacija vertinama, tačiau to nepakankama. Kiti metai skelbiami kovos su skurdu metais. Tai reikalauja konkrečių apčiapimų priemonių galbūt e, ne Švedijai pirmininkaujant, bet e, Ispanijai reikės pradėti kalbėti apie senėjančias visuomenės problemas. Mums reikia konkrečių priemonių ir parlamentas yra labai sunerimęs dėl uh, sveikatos paslaugų teikimo tarp sienų, tai yra galimybės vienos bendrios valstybės piliečiui gauti sveikatos paslaugos kitoje valstybėje direktyva. Antrojo svarstymo metu uh, tarsi šis pasiūlymas buvo išgelbėtas, taigi galbūt jūs galėtumėte išsklaidyti mūsų abejonės dėl galinčių kilti teisinių ir kitokių problemų. Ar suvokėte, e, kokia sudėtinga yra parlamento padėtis ir gal jūs padėsite mums e, pasiekti konsensusu? Ačiū. Pone Hapti. Καλωσορίσω την κυρία Υπουργό, να την ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μας... Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti ponę ministrę ir padėkoti už mums pateiktą informaciją. Taip pat norėčiau paminėti pačios ministrės minėtą problemą, tai yra Alzheimerio lyga netgi šią lygą sergantys žmonės turėtų teisę gyventi oriai ir gauti pagalbą savo gyvenimo vietoje. Taigi klausiu, ar esama konkrečių a, m, programų leisančių a, spręsti šią problemą koordinuotai. Galbūt geriausia būtų parengti bendrą penkių metų veiksmų planą, numatantį E, ilgalaikę e, globą. Antra problemos pusė yra galimybė užtikrinti globą namuose tiem žmonėms, kurie serga šią lygą. E, kad tokiu būdu galbūt būtų suvienodinta situacija ir atsakomybė, kurią prisėma privatus ir viešasis sektorius. Bent jau mano valstybėje situacija privačiame ir viešame sektoriu labai skiriasi, nes pavyzdžiui privačios įmonės teikia tokias globos paslaugas, tačiau a, neprisiema įsipareigojimų ar neturi tam tikrų galiomų. Taigi aš norėčiau, kad e, tokios paslaugos būtų suvienodintos ir palengvintas a, globos specialistų darbas. Ačiū. Pone Dilien ir pone Tomas man. Labai ačiū, ponė pirmininkė ir ponė ministrė. Turiu klausimą dėl jaunimo sveikatos. Šiuo metu mes pastebim e, įvairių lygų didėjimą tarp jaunimo, taip pat e, antailytinių kelių plintančių lygų padidėjimą, padaugėjimą ateinančiais metais, šiaip jau ateinantis metai bus kovo su skurdu metai, tačiau e, nereikėtų taip pat išleisti iš akių ir jaunimo e, sveikatos klausimų. Aš norėčiau išgirsti, kokių konkrečių pasiūlymų jūs ketinat pateikti būtent tam, kad būtų galima spręsti jaunimo sveikatos problemas. Pirmiausia, ponas Tomas man. Ačiū pirmininkė. aš pritarčiau tam, ką sakė ministrė. Reikia dirbti uh, su visomis valstybėmis narėmis ir stiprinti bendradarbiavimą. Tai yra labai svarbu. Uh, taip pat uh, jūs kalbėjote apie naujų vaistų išradimą ir gamybą. Uh, tai man artimas rytis, taip pat turėtumėm kovoti su padirbtais vaistais. Tai yra tikrai labai uh, svarbu, kadangi šioje srityje prarandama milijonai dolerių, eurų, nors e, jie būtų reikalingi investuojant į naujus produktus. Taigi čia esama tam tikro susidvejinimo. Visų pirma, esama institucinės politikos antra, atsiranda individualūs požiūriai. Taigi apie ką jūs kalbate? Ar apie E, senųjų, e, seniau įvertintų poreikių patenkinimą ar naujų poreikių į, išvelgimą ir patenkinimą. Dėkoju. Ačiū, ponė Moran. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš labai įdėmiai klausiausi klausiausi jūsų pasisakymo, ypač tos dalies dėl senyvų žmonių priežiūros ir jūsų e, iniciatyvos koordinuoti e, valstybių narių veiksmus šioje srityje. Dažnai labai, kai kalbam apie senyvus e, žmonės, tai paprastai dažnai yra poros, šeimos ir kai jie vieni kitais rūpinasi, uh, dar prieš vieną, kurį šeimos narį išvežant į ligoninę ir turiu pasakyti, kad tikrai toks rūpinimasis priežiūra tai yra labai tikrai didžiulis, labai sunkus darbas žmonėms. Ir iš tikrųjų e, šiaip jau tikrai čia reikėtų kažkaip pasirūpinti ko, kolektyvinėmis struktūromis, tokį, būtent tokį, prižiūrint tokius žmonės. Labai ačiū už jūsų dėmesį, ačiū už klausimus. Pirmiausia, pradėsiu nuo Aleksandros Karkas klausimo dėl atviro koordinavimo metodo. Tai turiu štai ką atsakyti. Taip, nereikėtų pamiršti, kad pirmiausia, valstybės narės atsako už mūsų aptariamus klausimus Kita vertus, pakartosiu, mes galim daug ko gauti naudos iš vieni kitų patirties ir čia šiuo atveju labai pravartus atviro koordinavimo metodas. Šiuo klausimu mes ir toliau e, dirbsim per, e, tai yra rudenį. Tai jau metodas davė rezultatų, tačiau jį reikėtų padaryti veiksmingesnį. Ir iš tikrųjų e, reikėtų tai padaryti jį dar veiksmingesnį. Dėl tarpvalstybinės priežiūros. Tai čia vėlgi už tą klausimą atsako kolega Joranas Höglundas. Aš netiesiogiai atsakau, bet mes ketinam, kad e, e, ketinam parengti tarybos išvados. Aš žinau, kad parlamentui tas klausimas labai rūpi. Tad mūsų ambicija yra parengti dar e, gruodžio mėnesį tarybos išvadas šiam klausimui ir tikiuosi pasieksim gerą rezultatą. Ir manyčiau, turbūt visos valstybės narės e, vertins tai kaip gerą pasiūlymą. Be to, noriu pasakyti, kad ateinantys metai, mm, kaip kovos su skurdu metai, tai tikrai pasirinkta gera tema tai irgi mums duoda e, galimybę e, šiaip jau išpurenti dirbą šitų klausimų nagrinėjimui. Aš žinau, kad e, Ispanija, kaip būsimoji pirmininkaujančioji valstybė, jau imsis konkrečių pasiūlymų. Ir mes būtent jau pradėsim tuos klausimus nagrinėti per tą mano paminėtą apskritojo stalo konferenciją, nes labai svarbu kažkaip imtis tam tikrų įžanginių žingsnių prieš, prieš tuos ateinančius metus skirtus skurdui, kova su skurdu. Pone Silvana Raplai kalbėjo apie Alzheimerio lygą ir apie priežiūros teikiamos namuose svarbą. Aš galiu tik su tuo sutikti, tik tai noriu dar pabrėžti, kad čia šio, šioje srityje labai svarbu rasti geriausios praktikos pavyzdžių. Bet mes beje apie tokius pavyzdžius kalbėsim per ekspertų konferenciją, kuri bus surenkta rugsėjo 15-16 dienomis. Tad mes tikrai turim sukaupti geriausių šių praktikos pavyzdžių, kad galėtume juos paskleisti visoje Europoje. Na, o šiaip jau tikimės, kad konferencijos pagrindų mes turėsim gerą pagrindą tarybos išvadoms. Tai yra, kad tas klausimas būtų nuolatinis ES lygių nagrinėjamas klausimas. Dėl kompetencijų dėl kompetencijų tų, tų, tų asmenų, kurie dirba privačiame sektoriuje, e, teikia priežiūrą senyviems žmonėms, tai tam klausimui irgi šiaip mes skirsim dėmesį, tačiau noriu priminti, kad tas klausimas yra valstybių narių e, šiaip jau kompetencijai. Toliau buvo klausimas dėl jaunimo sveikatos. Iš ties, Iš ties daugybė iššūkių išplaukia iš, iš jaunimo e, sveikatos. Čia yra daugybė darbo jau atliekama, tai yra darbo skirto kovai su alkoholio vartojimu, e, narkotikų vartojimo prevencija ir dirbama, dirbamas darbas ekspertų lygių, taip tarptautinių lygių. Ta, Tad tie klausimai irgi bus aptariami per, per konferenciją rugsėjo viduryje. Šiaip visus tuos klausimus reikėtų vertinti tokia bendra perspektyva. E, šiaip mes tikrai turėtume, tai yra, tuos klausimus mes kompleksiškai nagrinėsim per pirmininkavimo laikotarpį. Dar ponas Tomas Manas klausė. Klausė, ką aš turėjau galvoje, e, minėdama individualią perspektyvą. Čia turiu galvoje štai ką. Labai svarbu kad e, numatant asmenims priežiūrą, senyviams asmenims priežiūrą, pirmiausia, mes išeitume iš individo poreikių ir tada numatytume tokią priežiūrą, kuri geriausia tinka atskiram individui. Ir čia aš turiu galvoje, kad dėmesį e, teks sutelkti pirmiausia į žmonės, e, išeinant iš individo perspektyvos. Galima pateikti ir kitų pavyzdžių tai yra kitų e, pavyzdžių, tai yra tiesiog reikės atsižvelgti į, sakykime, ar yra tam tikros kvalifikacijos e, darbuotojų, ar yra tinkamų struktūrų, nes šiaip ar taip senyvi žmonės, kaip ir bet kokie žmonės, jie yra labai mm, skirtingi ir unikalūs. Ir todėl formuojant senyvų žmonių priežiūrą, uh, pirmiausia, reikia atsižvelgti į individualius, kiekvieno individo poreikius. Tad būtent iš tokios perspektyvos reikėtų formuoti senyvų žmonių priežiūrą. Mes per pirmininkavimo laikotarpį būtent šitą elementą ir, ir iškelsim. Tai yra kalbėdami apie uh, senyvų žmonių priežiūrą, pirmiausia, reikia telk, telkti dėmesį į individualius poreikius. Dabar dėl vaistų, čia mano kolega arčiau, tai yra detaliau pakomentuos. Na ir pagaliau ponė Elizabet Morin jos klausimas Šiaip dėl, e, dėl, dėl artimųjų e, dalyvavimo teikiant priežiūrą. Čia tikrai, e, iš tikrųjų, paprastai artimieji šiaip visas metų dienas praleidžia kartu su asmeniu, kuriam, kurį reikia prižiūrėti. Aš manyčiau, kad labai svarbu paremti artimuosius įvairiai paremti. Antai Švedijoje pas mus yra įstatymas, pagal kurį numatoma tam tikra parama e, senyvų žmonės prižiūrintiems artimiesiems. Kai kalbam apie senyvų žmonių klausimus, tai mes neturėtume išleisti iš akių ir tų žmonių, kurie kurie e, stovi šalia, šalia senyvų žmonių ir teikia uh, priežiūrą. Na, norėčiau padėkoti Jums dar kartą už labai įdomius klausimus. Mes dar susitiksim rudenį čia parlamente ir aš tikiuosi gero bendradarbiavimo su Jumis. Ačiū. Thank you. Madame la ministre, merci de. Pone ministrė, labai ačiū už tai, kad taip tiksliai atsakėt į pateiktus klausimus. Aš žinau, kad e, jūs, jums rūpi dar ir daugybė kitų dalykų, jūsų darbo ritmas dabar labai jau įtemptas. Uh, bet šiaip ir taip labai gerai, kad jūs atvykot e, čia į komitetą ir išgirdot mūsų tokią pažadėtą paramą jūsų darbų programai. Norėčiau palinkėti jums sėkmės, sėkmės einant e, tarybos e, pirmininkės pareigas. Thank you. Chers collègues, je vous propose de poursuivre euh, notre. Gerbėmiai kolegos, siūlyčiau e, tęsti e, darbo atvarkės punktų nagrinėjimą. Norėčiau dabar grįžti prie pirmojo punkto, tai yra darbo atvarkės tvirtinimas. Kaip sakiau, e, septintojo ir dvyliktojo punktų mes nenagrinėsime. ir nebalsuosime dėl kelių transporto bei moterų komiteto nuomonės. O kai dėl klausimo, kurį pateikė kolega iš Vokietijos, jį atsakysime, kai keisimės nuomonėmis. Antrasis punktas - posėdžio protokolų patvirtinimas. Tai yra posėdžio, posėdžių vykusių balandžio 16, Liepo 16 dienomis patvirtinimas. Toliau trečias punktas - pirmininkės pranešimai. Turbūt jau pastebėjote, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir e, galima jį stebėti realiuoju laiku. Taip pat norėčiau paminėti, kad nariams buvo išdalinti du komunikatai. Pirmasis dėl EPSCO tarybos posėdžio įvykusio Švedijoje Liepos 8-9 dienomis. E, kitas punktas numato 2010 m. biudžeto aptarimą. Ypač trečiojo skirsnio aptarimą gavote paskutinę komunikato versiją. Ponas Serkas. Prašom, jūs norite klausti dėl darbo tvarkos? Taip, atsiprašau, ponė pirmininkė, tačiau jeigu teisingai supratau, e, prieš tvirtinant darbo atvarkę turime įsiaiškinti, kad ji buvo pakeista. Liepos mėnesį koordinatoriai sutarė dėl kitokios darbo atvarkės. Aš e, beje nebuvau koordinatoriumi, tačiau aš noriu pasakyti, kad e, jūs turėtumėte aiškiai pasakyti, kodėl e, dabar nebus nagrinėjamas pranešimas, kuris buvo numatytas nagrinėti. Ponas Anryf. Ori, atsiprašom. Taip, aš sutinku, kad to balsu atsisakytume, o šiaip aš aptariau tą klausimą su ponė pirmininkė. ir iš tikrųjų komitetas ir kartu profsąjunga šiaip jau pasikonsultavusi turbūt pasieks rezultatą. Kadangi laiko nedaug, tai galbūt būtų pravartu e, priimti, pritarti ponios pirmininkės pasiūlymui. Na, o dėl galutinio sprendimo, tai nežinau, ar tai geriausias sprendimas, kadangi klausimas sudėtingas. Aš manyčiau, kad apie tai mes galėsim pakalbėti per ateinantį koordinatorių posėdį. Dėkoju. Suprantu, kad kalbate apie septintąjį darbo tvarkės punktą ir abu jūsų pastarėjai komentarai buvo skirti jam. Taigi apie tai ir kalbėsime, kai perėsime prie šio klausimo. Kiek žinau, ponė Bauer norėtų, kad jos klausimo aptarimas būtų paankstintas, tačiau komisija ir taryba turėtų dalyvauti šiame aptarime, nors jie nebuvo informuoti apie tai, kad mūsų darbo tvarkė bus keičiami, keičiama. Taigi, ponios pranešėjos paprašyčiau pritarti dabartiniai darbo tvarkiai. Jeigu iki penkto e, klausimo aptarimo atvyks komisijos ir tarybos atstovai, galėsime sukeisti šeštą ir septintą punktus vietomis. O dabar ponas Tiuser. Ir aš norėčiau grįžti prie e, darbo tvarkės. Šiaip jau darbo tvarkės suformavimas nėra jau toks formalus dalykas. iš tikrųjų tie darbai numatyti, tai nėra kažkoks neformalus dalykas, iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykai, tai yra politikos dalykai. O dabar kai kas jau pasikeitė matau, pasikeitė darbo atvarkė, todėl reikia laikytis e, nustatytos procedūros. Na, o tai, kad šiandien nėra, nėra e, vykdomosio, tai yra komisijos atstovo, aš nežinau, kodėl numatytas vis dėlto toks, e, toks tas posėdis. Pirmininkė, Dabar čia šiaip jau buvo priimtas sprendimas dėl tokios darbo tvarkės ir e, buvo numatyta, kad ties šeštuoju klausimu mes aptarsim ponios Bauer pranešimą, e, tai yra apie asmenis, kurie verčiasi mobiliaja kelių transportų veikla. Ir būtent visiems komiteto nariams buvo pranešta apie tuos punktus. O dabar ponia Bauer dėl asmeninių priežasčių nori pakeis, sukeisti vietomis šeštą ir septintą darbo atverkės punktus. Aš noriu tik tai pasakyti, kad mes galėtume sukeisti vietomis, jeigu būtume galėję uh, sukeisti vietomis, jeigu mes būtume tinkamų laikų gavę informaciją apie tai, nes čia su tuo susiję tam tikrų asmenų dalyvavimas svarstant šitos klausimus. Tad turiu pasakyti, kad mes nekeisim darbo atverkės, tai yra nieko nekeisim ir siūlyčiau iškart pereiti prie darbo atverkės penkto klausimo ir, ir tada suteiksim žodį pranešėjui. Tad, o dabar penktas darbo tvarkės punktas, išnagrinėsim nuomonę dėl 200, 2010 metų biudžeto kolega Laslo Surža, Surjanas, jam iš, iš karto suteikiu žodį.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 Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu trumpai kalbėti. Dabar čia mes jau nuveikėm darbą, rengdami, rengdami tą nuomonę dėl 2010 metų biudžeto darbė dalyvavo taip pat kiti asmenys ir pateiksiu bendro pobūdžio pastabų. Pirmiausia, turiu štai ką pasakyti kad tema mums aiškiai žinoma, žinoma, labai svarbu. Tai yra, mes dabar esam biudžeto tvirtinimo procedūros pradžioje ir, ir esam nusistatę tam tikrus prioritetus, kurie toliau paverčiami konkrečiais skaičiais konkrečiose biudžeto eilutėse. Deja, tai, dėl ko mes bandėm derinti nuomonės jau daugelį metų, tai turiu adott esetben integrálni, tehát ö, beépíteni. Ebből kiindulva én azt az... Tehát ta proga turiu pasakyti, kad biudžeto komitetas šiaip jau e, iš tikrųjų gali atsižvelgti į daugelį nuomonės punktų. Mes iš tikrųjų turėtume tvirtai ginti savo poziciją. Kita vertus, turėtume išlikti realistiški. Mes iš tikrųjų neturėtume elgtis kaip vaikai žaislų parduotuvėje, reikalaudami iš tėvų mm, pirkti, nupirkti visus mums patinkančius žaislus. Savo vardu esu pateikęs 30 pakeitimų. Iš viso jų buvo 50. Ir turiu pasakyti, kad tikrai dėjau pastangas, tai yra į tekstą įtraukdamas kolegų siūlomus pakeitimus. Kai kuriuos pakeitimus įtraukiau, įtraukiau ne visus. Ir dabar tikiuosi, kad e, šiaip jau turi tekstą su pakeitimais prieš akis. Antroji, trečioji dalis šiaip jau tinka, ketvirta dalis gera, penktoji taip, gera. Ponios figūreiros e, pakeitimas, šeštas gerai, septintas e, tinka, aštuntas skyrius ponios Gonci pakeitimas. Devintas, devintoji dalis jai pakeitė, pateikė pakeitimų Stevenas Hughes. Na, o 8-9 dalyse kalbama apie mikrokreditus. Pone Guns. Nenori, kad e, lėšos būtų iš progreso vadinamosios programos. Prisiminkim, kai mes e, aptarnėjom mikrofinansavimą, tai tada šiaip jau e, atitinkamai, tada sakėm, kad bus galima pakoreguoti ir tą progres programą. Tad e, visa tai priklausys nuo apskritai diskusijų rezultato. Todėl siūlau Tai yra, turiu pasakyti, kad devintas pakeitimas atviras, jam pritariu, pasis, pritariu dešimtam pakeitimui, vienuoliktas pakeitimas dėl bandomojo projekto. Jis e, įsitenka biudžeto eilutėje. Patirtis sukaupta įgyvendinant bandomuosius projektus rodo, kad mes galim taip pat mm, gauti lėšų ir iš ketvirtosios kategorijos, kad tą gali palaiminti biudžeto komitetas. Jeigu dabar gausim daugiau lėšų šeš, šeštam, septintam, šeštai, septintai daliai, tai tada mažiau lėšų liks ketvir, ketvirtai daliai. Tad čia tas pakeitimas dėl naujų, dėl naujų bandomųjų projektų finansavimo yra kiek sudėtingas. Dabar dėl biudžeto eilučių. Tai čia aš jų tiesiog neaptarinėsiu paeiliui. Jūs turbūt turite tekstą prieš akis. Norėčiau tik tai bendrais bruožais aptarinėti. Turiu pasakyti, kad socialistų grup, frakcija pageidauja daugiau lėšų progres programai. Na, o mikrofinansavimui. Tai paminėtina 500 milijonų eurų suma iš progreso programos. Turiu pasakyti, kad mes dar neaptarinėjom komisijos e, pasiūlymo, kuris formaliai pateiktas parlamentui. Ir todėl tikrai nevykus e, debatams dar e, šiaip jau būtų nelaikas pateikti, nurodyti konkrečią sumą. Tačiau aš pats turiu pateikti kompromisinį pasiūlymą. Socialistų frakcija siūlo numatyti vieną biudžeto eilutę, beje, mes prie, prie to grįšim vėliau. O aš siūlyčiau, kad įtraukti tokią biudžeto eilutę, kuri mums leistų numatyti ir tam tikrą konkrečią lėšų sumą. Toliau yra numatytas bandomasis projektas skirtas kovai su autizmu. Šiuo metu nemanau, kad mes ką nors galėtume dabar nuveikti. Maničiau, kad prie to klausimo teks grįžti vėliau. Jeigu bent jau keturi mūsų bandomieji projektai bus palaiminti, tai ir tai jau bus gerai. Aš tikrai nemanau, kad e, penki ar šeši mūsų siūlomi bandomieji projektai susilauks finansavimo. Tai yra tuos klausimus mes dar turėtume aptarti kiek vėliau. Tad tiek labai trumpai, jūs turit dokumentą prieš akis ir dabar noriu išgirsti, ką jūs manot. Ačiū, ponė pranešėjau. Taip, gerai, kad jūs priminėt, jog mes esame ypatingoj situacijoje, tai yra rinkimai ką tik buvo. Ir suprantama, jums teko išnagrinėti biudžeto skaičius labai greitai. Ir reikės tikrai balsuoti gana greitai tam, kad į mūsų nuomonę komiteto atsižvelgtų biudžeto e, komitetas e, rugsėjo 9 dieną. Dabar suteikiu žodžiai ponė Kingo Guts. Köszönöm szépen a, e, a szót, két dolgot szeretnék mondani. Zöri Csaba. Labai ačiū, ponė pirmininkė, turiu dvi pastabas pasakyti dėl to, ką, ką tik pasakė mano kolega. Turiu pasakyti, kad mums problemų kelia mikrofinansavimo priemonė. Kodėl? todėl kad mikrofinansavimo priemoniai dar kol kas nepriimta. Mes nežinom, ar tam bus pritarta. O šiaip jau norėčiau padėkoti ponui Yri už tai, kad šis kalbėjo apie atskiros biudžeto eilutės sukūrimą. Tai yra, kuri nebūtų plakama į vieną su progreso programai skirtą biudžeto eilutę. Tad norėčiau ne vien paremti ne vien tik tai paremti tokios naujos biudžeto eilutės sukūrimą, bet ir iškart numatyti 150 milijonų eurų sumą. Maničiau, kad investicinis bankas tikrai šiaip irgi pritars tokios biudžeto eilutės įtraukimui. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas Tai bandomasis projektas skirtas autiz, kovai su autizmu. Iš tikrųjų, čia buvo pasakyta, kad mm, mes galim tikėtis tik tai keturių bandomųjų projektų finansavimo ir tai e, apgailėtina, bet šiaip ar taip manyčiau, kad dėl autizmui skirto bandomojo projekto finansavimo neturėtų būti problemų. Ačiū, ponas Licenso Jovinas, liberalų vardu ir po to Milanas Kapoč. Pirmiausia, ponas Jovinas. Signor Presidente, per quanto riguarda il progetto di parere formulato dal relatore onorevole. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pritariu tam, ką ponas Uri kalbė, e, pasakė apie tam tikras kliūtis. Mums iš tikrųjų reikėtų jas panaikinti. Dabar. Aš manau, kad mes turime konkrečiai nagrinėti problemas susijusios su finansinė krize ir su ES įsipareigojimu naikinti skurdą bei socialinė skirtimi. Bet to komisija nori, kad būtų padidintos lėšos skirtos užimtumui ir darbo kūrimui. Dabar socialinis fondas. Bei profesinės mokymas bei kvalifikacijos keitimas. Manau, kad progres programai skirtos lėšos turėtų būti ženkliai padidintos. 2312, man atrodo, kad labai teisingai viskas išdėstyta ir mes turėtume pritarti tam pasiūlymui. Aštuntasis pakeitimas. Vienuoliktasis pakeitimas, Gonch ir Hughes pateikė juos. Manau, kad šis pakeitimas yra itin svarbus, kadangi jis yra susijęs su galimybių tikrų turinčių tam tikrą, e, žmonių turinčių tam tikrą negalę, tokią, pažiūrėjau, kaip autizmą, gebėjimų patekti į darbo rinką. O iš esmės dėl biudžeto, pasiūlymų dėl biudžeto mes pritarėme pranešėjo pasiūlymams. 63, 70, 17, 20, 20, 21 ir 22 pakeitimai, kurios pateikė liberaldemokratų frakcija ir kurie yra susijęs su progreso programa. Na, manau, kad jie yra gan sudėtingi. Labai svarbus. Manau, kad Iš esmės mes turime pirmiausia aptarti, kiek lėšų mes skirsime šiai programai ir kiek pranešėjas mano mes turėtume skirti. Dėkuoju. Panas Gabranoč. Dėkuoju, pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš norėčiau labai trumpai išdėstyti žodinį pakeitimą, kuris yra susijęs su prisitaikymu prie globalizacijos fondų. Aš kalbu apie 40243 eilutę. Dabar šiame fonde šiems metams yra numatyti 500 milijonų. Tačiau mes visi žinome, kad šių lėšų įsisavinimas yra labai lėtas. Ir kadangi, kaip žinia, kol kas buvo panaudota tik 10 procentų viso šio fondo lėšų, tai yra tik tai 50 milijonų. Taigi, man atrodo, kad tai šis fondas yra visiškai nereikalingas. Ir todėl aš e, teikiu žodinį pakeitimą, kuriuo siūlau sumažinti e, prisitaikymą prie globalizacijos fondo e, lėšas per pus. Toliau. Norėčiau pasakyti, aš esu Rodžeris Helmeris iš uh, E, Britų konservatorių partijos. Panašu, kad aš esu vienintelis konservator, Britų konservatorius e, šioje salėje ir aš norėčiau Jums e, pranešti, kad mano partija, kuri ko gero bus išrinkta kitais metais į vyriausybę, nori, kad mūsų šalis pasitrauktų iš Europos Sąjungą. Tai, tai tiesiog to, tokia pastaba. O dabar aš norėčiau išsakyti savo pastabą dėl bandomųjų projektų nenoriu skambėti nemandagiai, tačiau aš manau, kad labai sunku iš tikrųjų vertinti, kiek jie yra reikalingi. Panašu, kad mes visi norime gražėltis su autistais, mes norime e, e, teikti geresnį švietimą ir taip toliau. Tačiau aš nemanau, kad e, mes, pasirinkdami vieną kokią nors žmonių su negale grupę, galime teikti, kad me, gražiai elgiamės. Bet panašu, kad visi šie projektai, bet kuriuo atveju, yra labai patrauklus. Kaip kokie o, kalėdų daglutės e, papuošimai. Bet mes labai dažnai pamirštam, kad jeigu mes e, persistenksime ir tokių papuošalų prikapinsime per daug, tai visa eglutė galiausiai e, nugrius ir ko gero sudegs žvakių šviesoje. Žinome, kad išgyvename finansinę krizę, tačiau kartu aš iš savo patirties, o dirbu šiame parlamente jau dešimt metų, galiu pasakyti, kad visos problemos kilo pirmiausia dėl to, kad mūsų darbo rinka yra pernelyg reglamentuota. Ir tai įtakoja ir verslą, ir žmonės, ir mokesčius. mokesčius. Nemanau, kad yra protinga imti mokesčių mokėtojos pinigus ir skirti juos e, labai patraukliems projektams. Aš manau, kad mūsų pareiga turėtų būti sumažinti mokesčių naštą, kuri tenka žmonėms. Aš e, manau, kad gal mano pastabos ir nelabai daug kam patiks, bet manau, kad jos buvo vis tiek reikalingos. Pone Figareido. Prezident. Senora prezident, apenas e, tre. Dėkoju. Pirmininkė, aš turiu tris trumpas pastabas. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kodėl buvo pateikti kai kurie pasiūlymai. Aš stengiuosi atsižvelgti dabartinę situaciją, dabartinės aplinkybės ir tai, kad jos turės labai rimtų socialinių padarinių. Todėl daug dėmesio skiriau tam, kiek lėšų mes skirsime kovai su šiais padariniais. Tačiau nepamiršau ir kitų politikos sričių. Manau, kad turime pasistengti padėti žmonėms, gerindami ir kitas politikos priemonės. Pavyzdžiui, mums reikėtų ir geresnių viešųjų paslaugų ir turto perskirstimo priemonių. Vienas iš bandomų projektų nagrinės, kaip galima būtų neužtikrintas darbo vieta, vietas pakeisti labiau užtikrintomis. Kai kuriuose šalyse net 20 procentų visų darbo vietų atitinka nesaugaus, neužtikrinto darbo apibrėžimą. Ir tokių darbo vietų, kurios nesuteikia pakankamai garantijų, kūrė mano vis daugiau. Todėl aš manau, kad turėtume skatinti darbdavius kurti tokias darbo vietas, kurios e, galėtų užtikrinti saugesnį ateitį jaunimui, moteriams ir taip toliau. Be to, aš manau, kad e, turime padėti ir bedarbo likusiems žmonėms. turime stengtis, kad šie žmonės galėtų oriai tęsti savo gyvenimą. Gyvenime visko nutinka. Nes ir jeigu mes nepasirūpinsime šiais žmonėmis, tuomet tik tai padidinsime skurdą. 22 milijonai europiečių šiuo metu neturi darbo. O iki kalėdų šis skaičius gali padidėti iki 25 arba net 30 milijonų, taigi negalime to pamiršti. Skryp. Labai ačiū. Dabar noriu perskaityti kalbėtojų sąrašą Liz Lynn, Jean Lambert, Elizabeth Moran. Uh, dabar noriu tą sąrašą uždaryti ir paskui išklausysime komisijos atstovų. Pone Lin. Dėkoju. Noriu paaiškinimo vienoje srityje. 6220. Galbūt socialistai mano, kad e, šią nuostatą reikia atsijimti. Aš manau, kad tai nebus padaryta, nes manau, kad e, antidiskriminacinėms ir įvairovės užtikrinimo priemonėms e, reikėtų didinti finansavimą. Kai dėl kovos su autizmu, tai galbūt jau esama eksperimentinių projektų e, neįgalumo e, kontekste, tačiau atskirai išskiriant šią problemą reikėtų pasakyti, kad nuo autizmo kenčiantiems žmonėms labai sunku įsilieti į darbo rinką. Tai yra tikrai problema, kurią turime spręsti ir jai reikia išskirti atskirą biudžeto eilutę, bent jau mano vertimu. Dėkoju. Ačiū. Jean Lambert, paskui ponė Moran. Dėkoju, norėjau pateikti komentarą dėl mikrofinansavimo priemonės. Mes norėtumėm, kad tam būtų skirta biudžeto eilutė. Mums būtų e, rimtų problemų, jei iš progres programos būtų paimta lėšų. Anksčiau buvo e, jai teikta papildomai lėšų, Tačiau manyčiau, kad mums reikia atskiros biudžeto eilutės, kad paskui galėtumėm nustatyti konkrečią skirtiną lėšų sumą, darydami prielaidą, kad komisija pateiks pasiūlymą šio klausimu. O kai dėl eksperimentinio projekto, tai remtume pranešėjo poziciją. Taip pat manyčiau, kad esama kitų būdų kaip e, numatyti papildomų, e, pavyzdžiui, autizmui skirtų eksperimentinių projektų finansavimą. Bet pačią e, idėją dėl šio projekto mes remtume. Ačiū ponia Moran. Ačiū pirmininkė. Vienas 646 e, dėl e, e, Europos pristaikymo prie globalizacijos padalinių fondo. Pone Bašlo, ponas Kontiny, kurių nebėra čia, apie tai kalbėjo. Mūsų komitetas buvo šio fondo kūrimo ištakose. Ir jį orientavome tą kryptimį, kad jis remtų dirbančiuosius uh, padėtų keisti jų kvalifikaciją ir panašiai. Dabar išgyvendami socialinį ir ekonominę krizę, apie kurią kalbėjo ministrė, mes turime padėti dirbantiesiems e, keisti kvalifikaciją. Mes esame atsakingi už tai, kad fondas e, padėtų žmonėms keisti kvalifikaciją ir mes turėtumėm atitinkamai remti šią biudžeto eilutę. Ir visada mūsų komitetas labai teigiamai pasisakė tokių iniciatyvų atžvilgių. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Donelį, kuris ir atsakys į klausimą dėl mikrokreditavimo, e, tai yra dėl smulkių projektų finansavimo. Uh, Jeigu e, tuos projektus įtrauktume į progres e, projektą, tai daugelį nu, nuliūdintų. Taigi, prašom, ponė Donelė, atsakykite į čia patiktus klausimus. Pone Donelė, dėkoju už galimybę atsakyti į kai kurios klausimus dėl mikrokreditavimo. E, komisija yra pasiūliusi mikrokreditavimo priemonę, leidžiančią iš progres programos e, per metus e, panaudoti 22 milijonus eurų kasmet per keturis metus. Tai sudaro iš viso 100 milijonų eurų. Tai reiškia, kad iš progres naujoms iniciatyvoms, konkrečiai orientuotoms į krizės likvidavimą, būtų galima skirti lėšų, kad e, dėl krizės netekusiai į darbo galėtų grįžti į darbo rinką ypač kaip savarankiškai dirbantis arba galėtų įkurti mikro įmonės. Turbūt žinote, kad komisija e, laikosi tarp institucinio susitarimo ir neprašo papildomų lėšų ar neima jų iš rezervo, tačiau pasinaudodami progres programos eilute, e, kas yra visai tinkama, numato finansuoti tokias naujas iniciatyvas. Ir dar du komentarai. Visų pirma, techninė pastaba. Progresui, e, progreso programai skirtų lėšų uh, didinimas ir jų paėmimas iš lyder programos yra techniškai komplikuotas. Pasiūlymas, sudaro, pasiūlymas daro dvi dalis. Visų pirma, kalbame apie a, e, pačią progress programos eilutę ir antrą apie naujos eilutės įtraukimą į biudžetą. Nes techninė prasme būtų geriau numatyti atskirą eilutę, nei e, didinti progres eilutę, kurią paskui vėliau reikės mažinti, perkeliant į kitą e, e, sritį. Taigi aš manau, kad e, tokiu būdu iniciatyva būtų aiškiau išdėstyta. Ir dar du komentarai. Dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Čia mes galime pasinaudoti rezervu. Kiekvienu atveju atskirai turbūt žinote, kad įsigaliojo naujas reglamentas pakeitęs fondo lėšų panaudojimo sąlygas. Krizės atveju tikėtina, kad 2010-aisiais bus didelis fondo lėšų poreikis, Taigi mes negalime laikytis pirminių skaičių. Ir paskutinis komentaras dėl o, eksperimentinių projektų. Komitetas visiškai teisus išskirdamas pilotinių projektų veiklos rytis. Na, o praktinė prasme, dar tai net galiu pasakyti, kad 2005 metais galėsime pasinaudoti mikro e, projektų priemonę ir praktinę prasme veiksmingai valdytinų projektų skaičius turėtų būti protingai nustatytas, kad tokių projektų nebūtų per daug. Dėkuoju. Poniai Donali. Be abejo, neabijojame, kad komisija netrukus parengs savo poziciją. Pranešėjau, ar norėtumėt ką nors dar pakomentuoti, ar norėtumėt apibendrinti diskusiją? Ar norėtumėt mums pasakyti, kuria kryptimi jūs uh, orientuosite savo kompromisą? Dėkuoju, pirmininkė. 6346. Yra pateikti du identiški pakeitimai. Vieną pateikiau aš pats, o kitą socialistai. Aš nežinau, kurį reikės atsimti, akivaizdu tik tai, kad vienas iš jų turės likti. Nurodytos sumos juose yra vienodos. Dabar pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas. Visos nuomonės yra teisingos. Iš tikrųjų, yra kiek keista prašyti pinigų, jei nežinote, kaip ketinate juos išleisti. Tačiau Šiandien išgyvename beprecedentinę krizę. Pakeitėme taisik, e, fondų naudojimo taisyklės ir manau, kad atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės, galima daryti prielaidą, kad ateityje šio fondo lėšos gali būti naudinga panaudotos užimtumui skatinti. taisyklės, kaip minėjau, buvo pati, pakeistos ir todėl aš manau, kad mums kur kas lengviau vertinti lėšų, suteikti lėšas pagal ši, šio fondo prašymus. Be abejo, šis klausimas dar bus svarstomas ir kitose komitetuose. Tačiau aš siūlyčiau nesisakyti pasiūlymo daugiau lėšų skirti šiai priemoniai. Niekas, niekas nesuabejojo tuo, ar mūsų agentūros Bilbao ir Dublinė gerai veikia. Jokių pakeitimų šiuo klausimu nebuvo pateikta. Šioms agentūroms reikia papildomo finansavimo Ir aš manau, kad šių agentūrų biudžeto e, eilutės turėtų būti išsaugotos. Ir, nu, ir juose turi būti iš naujo rašytos anksčiau minėtos sumos. Prieš metus vyko diskusijos dėl 2009 metų biudžeto. Ir ponia Jensen pateikė klausimą. Jie patikė klausimą, kuris buvo susijęs su tuo, ar nereikėtų sumažinti asignavimų skirtų žimtumo programoms. Ir gal komisijos atstovai galėtų pakomentuoti šį klausimą. Socialiniai partneriai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį mums bandant susitvarkyti su e, krizės padariniais. Todėl komisijos atstovės atsakymas būtų labai vertingas, labai įdomus. Ir galiausiai progreso programa. Manau, kad e, mes, kad kuo daugiau lėšų surasime krizės padariniams mažinti, tuo geriau. Štai tokia yra mūsų pareiga. Tačiau antra vertus, manau, kad e, tai nepateisina noro prašyti padidinimų ir e, visose eilutėse, nes kitaip iš mūsų tik tai pasijuoks. Mes puikiai žinome, kokia yra komisijos nuomonė, mes žinome, kaip buvo daroma iki šiol. Ir Aš manau, kad mes turėtumėme sulaukti pirmiausia diskusijų, e, kurios vyks kitose institucijose ir kitur rezultatų ir tuomet apsispręsti, ką darysime. Komisijos atstovai pasakė, kad dėl techninių priežasčių yra patogiau turėti atskirą eilutę skirtą mikrokreditams, kuri būtų uh, atskir, kad šios lėšos būtų atskirtų nuo progres, progreso programos lėšų. Na, štai toks yra komisijos pasirinkimas. Na, be abejo, galiausiai šis komiteta, komitetas balsuodamas nuspręs, kas yra geriausia. Jau visą pusmetį rengiame šį biudžeto projektą. Ir ponia Gionse pateikė savo pakeitimus gan vėlai, netgi pavėluotai. Galvodami apie bandomosius projektus, nustatėme keturis prioritetus ir todėl jos pasiūlymas pasiekė mus per vėlai. pas, pasiūlymas iš esmės yra geras, todėl galėtumėme gal ateityje jį svarstyti. Kai posėdžio pradžioje sakiau, tai e, iš tikrųjų tas klausimas, kadangi pateiktas parlamentui, tai siūlyčiau nedelsiant pereiti prie darbo tvarkės septinto punkto. Ir dar kartą čia aptarsim ponios Edith Bauer pranešimą asmenų, kurie verčiasi mobiliaja kelių transportų veikla darbo laiko organizavimo klausimų. Tačiau vis dėlto prieš suteikdama žodį norėčiau kai ką pasakyti apie steigiamąjį koordinatorių posėdį, kuris vyko birželio mėnesį. Noriu pasakyti, kad e, dokumentai šiaip, e, tai, kas buvo, tai yra, buvo priimti domen, buvo pateikti plenarinės sesijos metu. Ir tada e, Europos komisija, jos atstovas, komisijos narys konkrečiai pranešė, kad vėl yra, yra noras grįžti prie ten aptartų klausimų. Ir tokiu būdu atrodo tikrai šiaip jau bus patenkintas, tai yra pageidavimas tų asmenų, kuriems rūpi tas klausimas parlamente. Ir čia tikrai mes pasinaudojom, pasinaudojom komisijos tokiu atvirumu, atsiverimu ir e, norų iš tikrųjų dar per, per, tai yra, persvarstyti šitą pasiūlytų, pasiūlytų teisės aktų paketą. Ir todėl, turėdami tas aplinkybės prieš akis, mes ir numatėm šiandien pasikeisti apskritai nuomonėmis dėl šio teisės akto. Tad e, iš, išklausysim pranešėjus pasisakymą ir toliau tada balsuosim dėl šito, šitos nuomonės arba per ateinančią plenarinę sesiją rugsėjo mėnesį. Bet šiaip ar taip labai svarbu mūsų komitete užtikrinti, kad darbas ties šiuo teisės akto pasiūlymu būtų toliau tęsiamas. Tad tokia yra klausimo istorija ir dabar žodį suteikiu poniai pranešėjai. Köszönöm szépen, elnök asszony, és azt is köszönöm, hogy eh, egy kicsikét kedvezett. Pone pirmininkė, labai ačiū ir labai ačiū už tai, kad jūs įtraukėt mano klausimą į darbo tvarkę. Aš atsiprašau, E, atsiprašau, e, kad štai e, tiesiog šitas klausimas dabar nagrinėjamas, nes čia vėl su juo susiję kelių komitetų asmenys. Tema, kurią aš rengiau pranešimą, yra labai įdomi. Šiaip jau per plenarinę sesiją pirmą kartą mano tekstas buvo atmestas ir tai reiškia, kad direktyva dėl e, asmenų besiverčiančių mobilę kelių transporto veikla e, vėl gražinta į mūsų komitetą. Ir tai reiškia, kad 2004 metų senoji direktyva, 2002 metų direktyva tebe galioja. Joje numatoma kad vėl čia sprendžiamas klausimas, ar asmenys, kurie verčiasi mobiliakelių transporto veika, patenka į direktyvos taikymo sritį. Dėl tarybos, tai turiu pasakyti, kad taryboje direktyvos pasiūlymas buvo labai plačiai aptarinėjamas, ypač atkreipiant dėmesį į darbo laiką, laiko trukmę mes irgi šiaip jau e, dalyvavom diskusijose ir išmanom visus, visas problemas susijusias su dabartinė, su šia direktyva. Noriu pasakyti e, naujųjų valstybių narių požiūrių, kad yra tam tikro, nėra tam tikros simetrijos tarp uh, tarp darbuotojų ir darbdavių. Ir pirmiausia, tą asimetrijos e, nebuvimą reikia ištaisyti. Čia turiu galvoje pirmiausia nepriklausomus asmenys, kurie verčiasi e, kelių transporto veikla. Jie šiaip jau, nepaka, jų tas klausimas nepakankamai integruotas į dabartinę direktyvą ir jiems reikia numatyti tam tikrų apsiginimo priemonių. Šiandien buvo kalbama apie kelių eismo saugumą. Ir kaip tik todėl vardu, vairuotojus, taip pat turint galvoje kelių saugumo aspektą, irgi reikia įtraukti į direktyvos taikymo sritį. Tad dabar direktyvoje dabartinėje irgi kalbama apie vairavimo laiką ir poilsio laikotarpius. Ir čia skaičiuojant, atsižvelgiant į laiką praleistą pasieniuose, kad tas laikas būtų įskaičiuojamas į darbo laiką. Antai vairuotojai, kurie laukia prie muitinių, gali praleidžia valandas ten. Tad e, į tai mes irgi atsižvelgiam pranešime. Tačiau taryboje visos e, vyriausybės šiaip jau palaikė daugiau konservatyvę liniją. Tad, brangus kolegus, e, prieš mus e, tikrai yra tokia nemaža problema. Dabar, jeigu mes vėl grįšim prie buvusių diskusijų, tai konkrečiai reikš, kad nebus jokios valstybės narės, kuri šiaip jau laikysis direktyvos, numato, direktyvos nuostatų. Tad manyčiau, šiaip jau yra galimybė rasti šio klausimo sprendimą. Ir, ir šiaip jau tada reikėtų, kad uh, Tai yra mes kalbam apie reglamentą, kurio nebegalima keisti. Tad mes tu, galim tik tai pritarti reglamento tekstui arba, arba atmesti jį. Bet šiaip jau pagal vidaus parlamento vidaus darbo tvarkos taisyklės, tai jau nebegalima daryti pakeitimų. Jeigu dabar mes pritarsim naujajam reglamento tekstui, tai tai tokiu būdu valstybės narės, visos 9, 27 valstybės narės iš tikrųjų pažeidinės Europos e, nuostat, reglamento nuostatas. Tad aš norėčiau, kad kolegos man patartų, ką tada reikėtų daryti tokiomis aplinkybėmis. Štai mes turim tekstą, direktyvos, direktyvą, Ir tą direktyvą turėtume pakeisti. O tam, kad galėtume pakeisti direktyvą tinkamų visiems kelių, atsižvelgdami į, į profsąjungų, į pačių vairuotojų nuomonę ir kitų nuomonę, tai, tai, tai taip, tada direktyvą reikėtų pakeisti. Ir kartu turim pranešimą šio, dėl šios direktyvos, kurios negalima keisti. Aš pati manyčiau, kad reikėtų parengti naują pranešimą. Jei tokio pranešimo neparengsim, nepasieksim kompromisinio sutarimo. Tad taip aš vertinu situaciją. Na ir dar norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Jeigu mes nieko neveiksim ir jei dabartinės, tai yra jei dabartinės direktyvos apriektis apims taip pat ir tuos e, savarankišką veiklą besi, e, besiverčiančius e, vairuotojus, tai, tai, tai tada turiu pasakyti, kad šiaip jau pats stebėsena tokių nepriklausomų vairuotojų būtų uh, labai brangi, brangiai kainuotų. Tad iš tikrųjų aš čia visą tai sakau, kad mes galbūt turėtume persvarstyti šį klausimą. Pirmininkė, ačiū ponė pranešėja. Aš norėčiau, kad mes šiaip jau e, remtumėmės tokiu konkrečiu tekstu ir pirmiausia, tada aš suteiksiu be abejo žodį, bet aš įsivaizduoju, kad. E, bus galima išsiaiškinti e, nuomonę tarp kolegų, palyginant e, būtent e, pranešimo tekstą. O dabar žodį suteiksiu ponui direktoriui Grijo Paskaliu Reji, kad jis pakomentuotų, ką būtų galima pakeisti. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš paaiškindamas tai, ką būtų galima pakeisti pasiūlyme, tai turiu pasakyti, kad aš šiaip jau e, paaiškinsiu pirmiausia, kodėl komitetas pateikė šį pasiūlymą. Kalbėsiu angliškai. Taigi komisijos pozicija būtų tokia šis pasiūlymas nėra nei antisocialinis, nei ideologinis. Jis tiesiog praktinio pobūdžio. Mes ieškome būdų, kaip priimti nesunkiai įgyvendinamus ir efektyvius a, a, teisės aktus. Ir čia kalbant apie nuostatą šių dirbančių atžvilgių, tai yra leks specialis bendros darbo laiko direktyvos kontekste, nes ji netaikoma e, savanoriškai dirbantiems asmenims. Toks pasirinktas metodas e, nekėlė debatų taryboje bei pateikus e, pasiūlymus dėl pakeitimų, kai komisija tai padarė. E, judė, judančių dirbančiųjų a, situacija yra kitokia nei įprastinių. Taigi e, tie emigruojantis nepriklausomi a, darbuotojai laikinai nepateko į 2002 metų nuostatas, buvo a, toks a, atitinkamas straipsnis tai nurodantis. Komisija ilgainiui E, parinko tekstą, kurį būtų galima įtraukti, jeigu būtų nutarta daryti išimti. Šiuo keliu ir pasirinko įti komisiją arba jeigu būtų galima įtraukti tokius e, dirbančiuosius. Komisija nusprendė e, taikyti tokią išimtį dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, e, dėl galimybės užtikrinti teisės aktų įgyvendinamumą ir efektyvumą. Antra, mes nematome kažkokios rimtesnės priežasties, sakykime, kelių eismo saugumo prasme, kas e, reikalautų savarankiškai dirbančius asmenys įtraukti direktyvą. Paaiškinsiu šią antrą priežastį. Pone Bauer sako, kad nuo 2002 metų galioja labai griežtos taisyklės dėl um, vairavimo laikotarpių ir uh, e, e, ir ilsėjimosi laikotarpių, kurie taikomi visiems. Ir kažkam dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantis. Tos taisyklės yra labai griežtos, visi sunkvežimiai turi turėti skaitmeninį takografą, e, įrenginį, kuris pasiteisino, nes jame yra fiksuojamas laikas, e, per kurį vairuotojas vairuoja ir taip pat fiksuojamas polsio laikas, nes tuo metu, kai sunkvežimis vairuojamas, fiksuojama atitinkamai a, a, vairavimo laikas ir dirbantieji, kurie įdarbinti kitoje valstybėje ir yra vadinamieji migruojantis, maždaug viso savo darbo laiko 80-90 procentų praleidžia kelyje. Taigi tai patenka į darbo laiko nuostatas. Ir taigi šiuo atveju visi dirbantieji, skaitantis savarankiškai dirbančius, yra reglamentuojami pagal darbo laiko direktyvą. O argumentas susijęs su eismo saugumu e, nepagristas nei statistika, nei studijomis, kurias mes atlikome prieš teikdami pasiūlymą. E, beje, turime statistinių duomenų dėl kelių eismo saugumo Studiją atliko nepriklausoma konsultacinė įmonė ETA ir e, tai įrodo, kad sunkvežimiai e, dalyvauja tik tai 6 procentuose visų kelio eismo įvykių, dalyvauja, pabrėžiu, o nesukelia tuos įvykius. Nuovargis yra pagrindinė priežastis tik 6 procentų kelio eismo įvykių iš tų 6 visų e, eismo įvykių. Taigi kalbame apie 0,06 visų um, kelio eismo įvykių įvykstančių dėl nuovargio. E, taigi manyčiau, kad nereikėtų per daug griežtai reglamentuoti šios ryties, išeinant už to, kas jau yra dabar ir to, kas yra reikalinga. Mūsų vertinimai ir studijos įrodo, kad ne dėl e, per ilgo darbo atsiradęs nuovargis sukelia problemas keliuose, bet chroniškas nuovargis, kurio priežastis būtų ilgalaikė nemiga, vaistų vartojimas, susirgymai ar sutrikimai. Taigi mes nemanome, kad dar vieno nuostatų sluoksnio pridėjimas reglamentuojant uh, migruojančių darbuotojų darbo laiką prisidėtų prie saugumo keliuose. Tam įrodymų nėra. O antroji priežastis, kodėl teikiame šį pasiūlymą, yra nuostatų įgyvendinamumas. Ir iš tikrųjų praktinė prasme būtų be galo sunku arba visiškai neįmanoma uh, reglamentuoti savarankiškai dirbančių jų asmenų darbo laiką. Juk negalime kiekvieno asmens e, namuose ar e, tuose kambariuose, kur jie dirba, įmontuoti skaitminio takografo. Ir e, tikrai siekiant, kad mūsų teisės aktai būtų praktiški, mes turime e, priimti tokias nuostatas, kurias būtų galima įdėkti praktikoje. E, Taigi mes turime tiesiog versti dirbančiosius laikytis tų tai kala, reikalavimų, kurie egzistuoja, laikytis pavyzdžiui poilsio e, reikalavimo. Ir būtent šios nuostatos taikomos vienodai visiems dirbantiesiems. Taip pat turime suvokti, jog nuostatas turėtumėm supaprastinti, kad neatsirastų per didelė administracinė našta bendrovėms. Aišku, kontrolę reikia stiprinti, aiškinantis, ar laikomasi e, darbo laiko direktyvos, o e, savarankiškai dirbantiems nustatyti tokius reikalavimus, kaip a, e, išdėstė pranešėja. Be kita ko, šiame teisės akte paliekama teisė valstybėms narėms taikyti nacionalinius teisės aktus savarankiškai dirbantiems tokio kelio reglamentas netmeta. O kai dėl galimybių šį klausimą peržiūrėti, tai uh, dėkoju poniai Baur už tai, ką jį pasakė. Tikiuosi teisingai ją supratau, nes vengriškai negalėjau jos klausytis. Ji kalba apie galimybę šios klausimus dar kartą peržiūrėti, organizuojant plačiau siekiančias diskusijas. Uh, kiek žinau, Europos transporto darbuotojų federacija šiandieną būtent posėdžiauja ir mums būtų labai įdomu išsiaiškinti, kokia yra socialinių partnerių nuomonė. Mūsų komitetui įdomi federacijos nuomonė. Ir šią nuomonę remdamiesi mes galėtumėm aiškiau žvelgti savo galimybės, suvokti, kas svarbu sektoriuje dirbantiems ir tokiu būdu galėtumėm konstruktyviai padirbėti su parlamentu, taryba, socialiniais partneriais ir ieškoti sprendimų. Mums svarbiausia visų pirma patvirtinti tokius teisės aktus, kurie būtų praktiškai įgyvendinami ir antra, teisės aktus, kurie būtų pagristi uh, konkrečių poreikių Pavyzdžiui, konkrečiai siekiu užtikrinti saugumą keliuose. Svarbu, kad mūsų priimami teisės aktai nesukeltų papildomos administracinės naštos įmonėms. Dėkoju. Ačiū, ponė direktoriau. Jūs e, faktiškai neatsakėte klausimą, tai yra kokiu pagrindu šiaip jau vertėjo pateikti pakeitimus ir kokiu pagrindu vėl reikia grįžti prie šito klausimo nagrinėjimo. Jūs paminėjot statistinių duomenų susijusių su e, kelių sauga. Ir sakot, kad statistika rodo, e, kad nėra jokio pavojaus, tačiau vis dėlto neparodėt e, skirtumo tarp saugumo uh, E, kuris e, saugumo, tai yra kiek, kiek šiaip jau tekste skiriamas saugumas e, susijęs su, sakykime, samdomais darbuotojais ir savarankiška veikla besi, besiverčiančiais. Ir čia jūs. Tai čia buvo parlamento nuomonę reikėtų dar kartą patvirtinti, dar kartą pakartoti, tai yra patvirtinti balsavimo rezultatą. Uh, Galbūt vis dėlto būtų įdomu išgirsti, kokius konkrečiai šito dokumento e, elementus reikėtų persvarstyti. Galbūt jūs šiaip jau galit konkrečių pasiūlymų pateikti dėl to, kok, dėl kokių elementų reikėtų ir toliau išlaikyti e, parlamento nuomonę ir dėl kokių elementų šiaip jau e, nereik, reikėtų išplėsti direktyvos taikymo sritį. Čia, kai kalbam apie vairuotojus, tai yra tiesiog profesionalai, kurie irgi kaip ir kiti patenka į teisės aktų taikymo sritį. Pirmininkė, aš norėčiau, kad jūs konkrečiai atsakytumėt į mano klausimą, tai yra kokiu elementų pagrindu čia siūloma prad... iš naujo e, diskutuoti. Pone pirmininkė, komisija pateikė pasiūlymą ir parlamentas turėtų arba patvirtinti, ar, ar kažkaip kitaip savo tą balsavimo rezultatą per buvusią kadenciją. Ir noriu tik taip pasakyti, kad debatuose šiaip jau dalyvavo socialiniai partneriai. Taip, jei aš teisingai supratau, kad ponia Bauer pageidavo platesnės kon e, diskusijos. Tik tai noriu patikinti, kad komisija pasirengusi dalyvauti šiuose debatuose. Galiu tik pakartoti. Aš pakartoju komisijos nuomonę, kad komisija šiaip jau tikrai atvirai vertina e, visokius galimus sprendimus. Tokių sprendimų konkrečių dar nepateikta. Sprendimus dėl to, kaip būtų galima tiesiai taikyti šį teisės aktą ir kad tai iš tikrųjų nebūtų kažkoks dar papildomas kažkoks sluoksnis, tarp sluoksnis teisė, kurie pirmininkė. Tad dabar užsirašė norintys kalbėti. Pirmiausia, ponas Serkas pakeičia ponių Stefanelį, tad šiam suteiksiu žodį. Na, o Aldės, Aldė frakcijos, tai neturiu dar šešėlinio pranešėjo, ponia Harkin, jai suteiksiu žodį po to, o pirmiausia, ponas Cerkas kalbės. Labai ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu Steveno Hughes vardu, kuris buvo mūsų frakcijos pranešėjas šiuo klausimu. Taip pat kalbėsiu visos socialistų delegacijos vardu. Diskusijos pradėtos, kaip jūs teisingai pastebėjote. Komisarui Špidlai pademonstravus politinę valią pasiekti kompromiso bei ieškoti galimų sprendimo būdų. Ir e, komisijos atstovas dabar e, išdėstė komisijos nuomonę, e, ne konkrečiai komisaro Špidlos Atsiprašau, sako ponas Serkas, norėjau paminėti komisartą Žanį, o ne Špidlą. Galbūt būtų geriau būtent per transporto dosiją spręsti šį klausimą. Galbūt čia nesinaudojama atvirumo principų, mes tiesiog švaistome laiką, kas yra tikrai deficitinė prekė. Aš manau, kad jeigu negalime sažiningai diskutuoti su komisija, tai tikrai neturime jokios manevro laisvės tuo metu. Reikia kalbėti apie tokių asmenų įtraukimą į nuostatas ir aš manau, kad tikrai uh, kiltų skandalas, jeigu komisija dar garsiau prabiltų apie tai, jog nuovargis tikrai neturi įtakos eismo įveikiams keliuose. 2002 direktyvoje yra numatyta išimtis dviem valstybėms, Suomiai ir mano valstybei, o kitos valstybės laikosi šių nuostatų. Taigi e, dėl sveikatos ir saugumo priežasčių netgi savarankiškai dirbantis vairuotojai turėtų patekti į nuostatas. E, man tiesiog plaukai piestų stojasi, kai girdžiu, kai komisijos atstovas kalba apie tai, kad nuovargis neturi įtakos sveikatai ir saugumui. Mes juk žinome, kad nuovargis yra daugelio mirčių sužeidimų keliuose priežastis tiesiog tai turime reglamentuoti. Taip pat e, e, tikrai mane širpina, kai girdžiu, sakant, kad negalima įvertinti nepriklausomų vairuotojų veiklos jų valstybėse arba namuose. Bet juk jūs žinote, kad ne namuose vairuojama, žinote, kur vyksta E, tas veiksmas, kur fiziškai jis atliekamas, būtent e, sėdint taksi, sunkvežimėje ar kitoje transporto priemonėje. Taigi fiziškai tai nereikalauja ypatingų a, e, priemonių. Aš dabar matau, kad nėra galimybių atvirai vykdyti dialogą, komisija nesilaiko konsensuso principo ir susitarimo, kurį priėmė taryba, komisija ir parlamentas. Jūs pasiruošę žaloti mūsų piliečių vairuotojų sveikatą dėl tam tikrų politinių sumetimų. Juk šis reglamentas ilgainiui bus labai biurokratinio pobūdžio. Aš manau, kad jeigu įtrauktumėte savarankiškai dirbančius vairuotojus, tik sumažintume e, tą biurokratiją, kuri galbūt bus tiesiog neribota. Uh, Aš manau, kad daug ką supaprastintume, jeigu galėtume numatyti tuos pačius standartus visiems. Mums nereikia uh, atskiros policijos, kad ši įsiaiškintų, kas yra savarankiškai dirbantis vairuotojai, kas ne. Uh, E, nereikia ir kažkokių tai atskirų institucijų e, darbo laikui vertinti. Tiesiog taikykime vienodas nuostatas visiems ir savarankiškai dirbančius vairuotojus vertinkime kaip e, bet kuriuos kitus. Taigi, pasisakau už aiškius kriterijus, už tai, kad uh, reiktų įvertinti, jog vairuotojų nuovargis turi įtakos jų vairavimo kokybei, budrumui ir nuovargis nesirenka žmonių pagal tai, kokiu pagrindu jie dirba. Tiesiog aš manau, kad reikia keisti komisijos požiūrį. Jūs atrodo bandote išsiderėti laiko ir nedirbate to, ką turėtumėte daryti. Manau, kad čia turėtų įsikišti Teisingumo teismas. Ačiū. Thank you, Madam President. Um... Marija Harkin. Čia šiandien pranešė. Dėkuoju, pirmininkė. Ši diskusija yra labai įdomi. Mums ką tik pasakė, kad mes uh, švaistome laiką, kai svarstome teisės aktus ir kai stengiamės, kad, uh, niek, kad niekas dar labiau neapsunkintų dabar galiojančių teisės aktų. Aš suprantu, kad ta paskutinė mintis yra labai svarbi. Ir aš norėčiau Jums išdėstyti savo asmeninę ir savo frakcijos poziciją. Balandį mūsų nuomonės išsiskyrė frakcijoje. Dabar turime teisės aktą, pirmiausia dėl dokumento 561-2006. E, Ir mes žinome, kad e, nuostatos susijusios su tachografais yra tinkamai gyvendinamos. Ir 80 procentų vežėjų, kaip žinia, yra savarankiškai dirbantis vežėjai. Ir ta mano minėta direktyva reglamentuoja būtent tokių vežėjų darbą. Man atrodo, kad e, iš esmės problema kurią turime, yra susijusi su laiku. Turime sugebėti surasti sprendimą. Jei pažvelgsime į teisės aktą, tai jame kalbame apie kelių transporto saugą. Eismo saugą. komisija paminėjo, kad tik 6 procentuose visų eismo įvykiuose dalyvauja sunkvežimiai. Tačiau aš manau, kad šiuo atveju būtų labai įdomu pažiūrėti, kokios kitos transporto priemonės dalyvauja šiuose e, įvykiuose. Bet yra dar vienas dalykas. Mes jau kalbėjome apie Suomiją ir Suomijos pavyzdį. Ir žinome, kad e, tris ketvirtadaliai iš visų transporto įvykių, kuriuose e, dalyvavo sunkvežimiai e, vienas ketvirtadalis buvo susijęs su mirtimi. Jų metu žuvo, e, žuvo žmonės. Komisija sakė, kad e, šio, šio dokumento nuostatos niekiek nepagerins eismo saugos. Tai tokia yra komisijos nuomonė. Ir jeigu taip iš tikrųjų yra, tai aš manau, kad e, dokumentas 561-2006 e, tiesiog e, yra nieko vertas. Mums reikia naujo teisės akto. Ir kai, turime pagalvoti, kaip šis teisės aktas galėtų pagerinti dabartinę padėtį. Dar kitas aspektas yra stebėsina, kuri labai brangiai kainuoja, kuri sunkiai gyvendinama. Ir manau, kad savarankiškai dirbantis vežėjai ir vairuotojai uh, iš karto pasakytų, kad ES tik tai padidina teisės, padidina teisės aktus numatytus reikalavimus. Kadangi dabar mes susidurime situacijoje, kai iš tikrųjų neaišku, kurią kryptimį galėtume judėti, aš manyčiau, kad mes galėtumėme pritarti pranešėjui ir kad e, turėtume laukti naujai parengto pranešimo. Dėkuoju. Dėkuoju. Žaliųjų šešėlinė pranešėja. Aš esu Suomė, panė Turunen, ir aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Aš šiaip jau nesileisiu į tokią nuodugnę diskusiją, nes matyti, kad mes tikrai, mūsų nuomonės dėl kelių saugumo įsiskiria, e, taip pat nuomonės įsiskiria dėl to, kaip elgti su savarankiška veikla besiverčiančiais. Dabar šiaip jau e, matyti, kad komisija ignoruoja tai, kas buvo nuspręsta gegužės mėnesį. Komisija dabar sako, kad jį pasiruošusi šiaip jau e, atsižvelgti į mūsų nuomonę, bet kita vertus mane nustebino komisijos pasisakymas, kad e, komisija to, to nepatvirtina. Bet to šiaip jau mus nustebino toje aplinkybė, kad nebuvo jokio oficialaus dialogo su socialiniais partneriais. Todėl mes iš tikrųjų kad turim pakartoti savo poziciją, tai yra direktyva gera tokia, kokia yra. Ačiū. Merci beaucoup. Nous en venons euh, aux Labai ačiū. Dabar prieėm prie e, užsirašiusių. 11 užsirašė norinčių kalbėti, 12. Tad aš paprašyčiau kalbėti trumpai. Pirmiausia, ponas Rožemeris. Well, much, uh, um... Dėkoju, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, aš atsiduriu labai keblioje padėtyje kadangi netgi ir aš pritariu leiboristų vyriausybės nuomonį. O taip atsitinka nedažnai. Bet aš pritariu tam, ką pasakė komisija. Ir vėlgi tai labai labai retas atvejis. Aš manau, kad mums nereikia pernelik didelio reglamentavimo. Ir šiandien mes matome puikų per nelik didelio reglamentavimo pavyzdį. Pone Harkin sakė, kad mes tiesiog norime sukurti dar papildomą reglamentavimo sluoksnį, kuris būtų visiškai nenaudingas. Britanijos vyriausybė turėtų pirmiausia suvokti, kad labai sunku bus įgyvendinti šios teisės aktus, kurie yra susijęs su uh, savarankiškai uh, dirbančiais asmenimis. Be to egzistuoja daugybė kitų teisės aktų, kurie puikiai jos jų veiklą reglamentuoja. Taigi šis dokumentas yra visiškai nereikalingas. Įsivaizduokite, mes ketiname, kaip mes stebėsime savarankiškai dirbančius asmenis. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, gal kai ponas Sirkis renk savo pranešimą, gal koks nors komisijos darbuotojas galėtų atsistoti šalia uh, ir uh, su laikrodžiu ir matuoti jo darbo laiką. Mano partijoje mes pasisakome prieš darbo laiko direktyvą ir tai beje yra viena iš priežasčių, kodėl mes norime pasitraukti iš ES teisų aktų veikimo er-, erdvės. Pone pirmininkė, aš norėčiau paprašyti, kad mažiau būtų kalbama apie eismo saugumą. Kai kalbame apie darbo laiką, E, žinome, kad darbo laiko trukmė turi labai mažai įtakos eismo saugumui. Žinome iš statistikos, kad net 50 procentų visų eismo įvykių yra susi, susiję vienai per kitaip su sunkvežimiais. Tačiau taip nieko bendro neturi su darbo lai, jų darbo laiku. Turime ieškoti kitų sprendimų. Ir aš manau, kad paprasčiausias ir geriausias e, e, sprendimas yra pritarti komisijos pasiūlymui. Toriu, noriu pasakyti, kad Europos parlamento galios šioje srityje yra gana silpnus, bet ačiū už pasisakymą. Toliau ponė Egner ir ponas Endelis. Ein LKW-Fahrer, der durch Europa braust, äh, nun selbstständig ist. Dėkoju. Na, kai uh, uh, sunkvežimiai vairuoja vairuotojas, tai nepriklausomai nuo to, ar jis dirba įmoniai, ar e, dirba savarankiškai, labai sunku tai patikrinti kitoje šalyje, jeigu, sakykime, Austrijos vairuotojas važiuoja pro Bulgariją. Visi tie asmenys vairuotojai turėtų būti traktuojami vienodai. Uh, O saugumo aspektas turėtų būti akcentuojamas. Iš šimto mirčių vykstančių Austrijoje keliuose e, daugelis iš tų žuvusių yra e, sunkvežimių vairuotojai. Ir nepriklausomai nuo to, ar jie žuvo dėl to, kad buvo pavargę, ar tiesiog vyko po darbo vairuodami automobilį, vis tiek mirčių skaičius keliuose yra per daug didelis. Taigi mes saugumo aspektą turėtumėm įtraukti į šį procesą. Toliau, kitas argumentas - siekis sumažinti biurokratiją. Iš tikrųjų, tai reikia daryti. Uh, E, ir jeigu atskirsime savarankiškai dirbančius nuo e, dirbančius įmoniai asmenis, e, tai mes sukursime daugiau biurokratijos, o jeigu tokio atskirimo nereikės, tai jos automatiškai bus mažiau. Taigi aš manyčiau, kad ir toliau reikia visus vairuotojus vertinti vienodai. Tomas Handel, puis Madame Liza Jakonsk. Ponas Handel paskui ponė serijai. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Tomas Hendel. Nes vokiečių kalboje turime tokį ženklą, umliaut, kuris keičia garso tarimą. Uh, Taigi aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir konkrečiai šiam, parlam, šiam komitetui už darbą ankstesnės kadencijos metu. Darbo laiko direktyva tikrai nenukentėjo, nebuvo uh, sušvelninta, ko norėjo komisija, bet išlaikyta pakankamai griežta. Šioje srityje dirbu ne vienerius metus ir komisija atsižvelgusi į socialinių partnerių nuomonę uh, E, bandė padaryti pakeitimus, tačiau profsąjungos atmeta dabartinės direktyvos nuostatas, taigi čia kol kas e, kompromiso nerasta. Antra. Prieš keletą metų e, dirbau aukščiausiame darbo tribunole Vokietijoje ir žinau, kaip sunku kartais nustatyti, ar asmuo yra iš tikrųjų savarankiškai dirbantis, ar tik tai um, apsimeta tokiu. Uh, taigi labai sunku teisiškai uh, nustatyti, tokį skirtumą ir būtų labai sunku laikytis tokių nuostatų. Valstybės narės turėdamos tinkamai identifikuoti asmenį turėtų imtis labai sudėtingų veiksmų, kas prieštarauja komisijos e, naudojamiams argumentams. Trečia. Komisijos atstovas sako, kad neturėtumėm apsunkinti verslininkų. Tačiau pažiūrėkime šią problemą iš kitos pusės. Kaip dėl dirbančiųjų, galbūt jiems uždedame per didelę mokesčių naštą ar apsunkiname juos įvairiais reikalavimais, nes numatome papildomus saugumo ir sveikatos reikalavimus sunkvežimų vairuotojai dirbantis šiame sektoriuje galės išgyventi tik tai tokiu atveju, jeigu e, bandydami atsilaikyti ir dirbti pagal padidėjusius darbo e, trukmės reikalavimus, e, turės e, dirbti ilgiau ir tokiu būdu asmenys turės. E, na, gerti kažkokius vaistus ar, ar vartoti kitas priemonės, kad galėtų ilgiau nenuvargti. Be kita ko, tai reikš jų konkurencingumo mažėjimą. Tai sąlygos daugelio uh, de, uh, vairuotojų pereima į savarankišką darbą, nors ir kabutėse, ir tai pablogins darbo standartus. Taigi, kviečiau komitetą ir toliau atmesti komisijos poziciją. Dar 12 norinčių pasisakyti yra sąraše, daugiau šio sąrašo nepildysiu. Prie 8 punkto taip pat yra daug norinčių kalbėti, taigi prašyčiau apsiriboti dviemis, dviemis minutėmis. Pone Jekonsari, pirmoji turės laikytis mano nustatytos naujos taisyklės. Prašom. Ačiū. Manau, kad šis klausimas suprantamas labai nevienodai, čia sklaido įvairių nesusipratimų. Manau, kad būtų gera mintis nebalsuoti, bet pasinaudoti mums likusiu laiku. Anksčiau kalbėjęs kolega kalbėjo apie konkurencijos iškraipimą. Aš darau prielaidą, kad visi rinkimų kampanijos metu teigiamai pasisakė už smulkų ir vidutinį verslą. Ar būtų labai blogai, jeigu konkurencija būtų iškraipoma e, smulkių ir vidutinių įmonių naudai? Pasižiūrėkime į šią pusę iš smulkaus ir vidutinio verslo. Kalbu apie Suomijos patirtį. Joje net 70 procentų a, pervežimo ar transporto bendrovių sudaro e, iš e, vien, vieną arba du sunkvežimius ar transporto priemonės su, e, turinčios bendrovės. Turime nuostatas dėl vairavimo ir polisio laiko ir jeigu atsiras daugiau ir griežtesnių nuostatų, tai smulkus verslas patirs problemų. Pagal skaičiavimus galime teikti, kad Suomijoje nors išlaidos ir yra didesnės nei vidurkinės išlaidos Europoje, dėl e, Suomijos e, geografinės padėties bei uh, E, nepakankamai didelio gyventojų tankumo mūsų išlaidos pasiektų rekordinius dydžius. Taigi kviečiu pagalvoti apie kompromiso galimybę. Klausiu, ar pranešėjai. E, pranešėja pagalvojo apie galimybę pasiekti kompromiso. Aš manau, kad šioje srityje jis tikrai būtų labai reikalingas. Ir man atrodo keista, kad mes, naujas parlamentas, nieko negalime pakeisti. Aš manau, kad būtų įmanoma į bet kokį klausimą pasižiūrėti naujai, įskaitant ir šį. Taigi klausiu, ar galėtų atsirasti naujas kompromisas ir jeigu taip, koks jis būtų, galbūt galėtumėm išsidėrėti daugiau laiko. Ačiū, ponė Lin, paskui ponės Honsulė. Dėkoju. E, tie, kurie dirbo ankstesnėje kadencijoje, žinote, kad aš prieš šią darbo e, laiko direktyvą pasisakiau labai aktyviai ir visuomet. Bet aišku, kiekvienas esame atsakingi už savo nuomonę. Šiuo atveju kalbame apie žmonių gyvybės ir asmenys, kurie vairuoja sunkesias transporto priemonės, sunkvežimis tikrai uh, dirba labai nelengvą darbą, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba savarankiškai ar ne. Kalbėti ir apie galimybę e, šios nuostatas įtraukti į vairuotojų uh, reglamentą. Bet pavyzdžiui, E, dažnai asmuo dirbdamas darbo metu sukoncentruoja visą savo dėmesį ir panaudoja visas jėgas, bet važiuodamas po darbo iš tikrųjų atsipalaiduoja ir būtent tada įvyksta daugiausia avarijų. Pavyzdžiui, aš važiuodama iš Strasbūro 5,5 valandas nebegaliu išlaikyti dėmesio. Uh, Taigi e, kartais, bandant apeiti tam tikras teisės nuostatas, asmenys apsimeta savarankiškai dirbančiais. E, o komisija galbūt savo argumentų vadovaudamasi galėtų šios darbo laiko direktyvos e, nebetaikyti visiems migruojantiems darbuotojams. Aš tikrai, ponė, nesuprantu jūsų argumentų. Aš manau, kad šioje srityje turime būti nuoseklus. Daugiau įtraukti, nei daugiau išmesti, nes juk dabar mūsų rankose yra žmonių gyvybės. Aš manau, kad šiuo atveju reikia ne reglamentavimo valstybių narių lygmenių, bet europinių lygmenių. Ačiū, ponė Ronzulį o paskui ponas Matijo Grošė. Atsiprašau, sako pirmininkė, turbūt iškraipau jūsų pavardės, bet kol kas nepakankamai gerai žinau, kaip jas ištarti. Eh, Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Aš manau, kad būtų nebloga mintis pasikalbėti su socialiniais partneriais, asmenimis, e, kurie suinteresuoti šiuo klausimu, kad galėtumėm pasiekti kompromiso. Taigi turėtumėm pasikalbėti su šios ryties praktikais ir e, duris e, at, išlaikyti atviras, nes vien tik tai ginčiai mūsų niekur netves. Taigi norėčiau pasakyti paprašyti pranešėjos galbūt pateikti naują pasiūlymą, o mes jai galėtumėm steigti laiko. Laiko, ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia aš turėjau progos e, kalb, e, dirbti šituo klausimu dėl darbo laiko. Ir šiaip jau noriu pasakyti, kad buvo e, įsakyta mintis, tai yra, koks svarbus yra saugumas, saugumas ir vėlgi 45 savaitės, 55 valandos per savaitę yra nu, tokios buvo, tokie minimi laikotarpiai. Ir dabar vėlgi iš tikrųjų apie saugumą kalbėti svarbu. O dabar valstybės narės nesutarė dėl dviejų tų procentų, tai yra išskaičiuojamo e, laisvalaikio laiko, tai čia iš tikrųjų, čia daugiau tada toks pasitikėjimo klausimas, ne tiek saugumo. Aš šiaip jau nuolat palaikiau ryšius su profsąjungomis ir taip jie irgi ieško sprendimų, sutinka, sutinka kad šitas laisvalaikio klausimas sunkiai yra reglamentuojamas. O šiaip jau yra sakykime, vairuotojų vežančių keli, tris tonas daugelį valandų Ir e, suprantama, kad e, šiaip jau e, jie, jie, jie, jiems turi būti numatytas laisvalaikio, laisvalaikis, poilsio laikas ir tai tiesiogiai sėtina būtų su saugumu. Tad jeigu mes kalbam apie saugumą, tai turėtume turėtume nustatyti tam tikrą vežamų krovinių dydį, tai yra daugiausia 3,5 tonas ir dėl to turėtume sutarti visose šalyse. Ačiū, ponė Figureida. Prezident, já eh, em 2002, e quando... Dėkuoju, pirmininkė. Aš prisimenu, kad 2002 metais, kai mes eh, svarstėme direktyvą, tuomet jau apie tai kalbėjome ir komisija išdėstė argumentus, kurie labai panašus į tai, ką išgirdome šiandien. Ir tuomet aš, kaip ir kiti kolegos, kalbėjau, kad mes privalome reglamentuoti visus dirbančiuosius, ne tik tai savarankiškai, ne tik tai uh, tuos, kurie savarankiškai dirba arba apsimeta kad savarankiškai dirba. Kitaip mes tik tai padidinsime problemos mastą. Ir patikrinti vairuotojus bus sun, kur kas sunkiau. Aš tikiuosi, kad komisija galėtų tai suprasti. Nes e, tuomet, 2003 metais, komisija teigia, kad ji puikiai viską supranta, bet jiems vis tiek reikėtų perinimo laikotarpio, kuris, pat, e, kaip buvo susitarta, pasibaigs 2009 metais. Ir tuomet e, jie turėtų pritarti tam, kad šis dokumentas būtų taikomas visiems vežėjams. Aš atprisimenu tas diskusijas ir tikiuosi, kad kiti kolegos taip pat jas e, prisimena. Ir dabar aš reikalauju, kad uh, svarstamos nuostatos būtų taikomos visiems ir savarankiškai dirbantiems. Kitaip komisija neištėsė savo pažado. Ir iš esmės mes sugrįšime prie to, ką turėjome anksčiau. Ir kas buvo uh, žadėta bus įspręsta iki 2009 metų. Be abejo, galima kalbėti atskirius pasiūlymus, atskirias sąlygas, bet iš esmės mes girdime tuos pačius argumentus, kurie buvo e, dėstomi gegužės mėnesį. Matome, kad e, jokių poslinkių nėra. Komisija netgi traukėsi atgal ir stengiasi padaryti viską, kad šios nuostatos nebūtų taikomos, taikomos mobiliems darbuotojams. Aš tai baigsiu, nepergiminkit pirminkė. Taigi, aš manau, kad mūsų komitetas gali užimti tik tai vieną poziciją. Tai yra neatsitraukti nuo parlamento pozicijos, kuri buvo patvirtinta gegužės mėnesį. Ir ši pozicija spindi mūsų 2002 metų poziciją taigi turime nusikliai elgtis. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, na okraji uvádím. Ponas Gabro, Gabronoch. Dėkuoju pirmininkė, gerbėmėjai ponai ir ponios. Kažkodėl mano frakcija nebuvo paminėta, kai buvo e, vardėjami šešėliniai pranešėjai. Mes ketiname gerinti šeštų metų direktyvą. Sveikata ir saugumas yra svarbus dalykas, tačiau jei pažvelgsime į savarankiškai dirbančius asmenys, pamatysime, kad negalime reglamentuoti tokio asmens sveikatos, kadangi jis iš tikrųjų nėra darbdavys tikrai tą prasme. Eismo sauga yra dalykas, kuris įeina į nacionalinę kompetenciją. Bet to turime jau kelis dokumentus, tai yra ir direktyva 561 ir direktyva 38 bei kitas priemonės. Panašu, kad iškilo kažkokia problema su vertimu į vokiečių kalbą. Rétabli. Ar atsirado vertimas į vokiečių kalbą? Puiku. Gerai, galime tęsti. Prašyčiau, kad vienu sakiniu jūs apibendrintumėte tai, ką norit pasakyti. Aš pritariu ponios Bauer pasiūlymui parengti naują pranešimą. Dėkoju. Ponia Saja. Pane pirmkė, dėkoju. Manau, kad mes turime visomis išgalimis siekti kompromiso. Mums reikia tokio e, akto, kuris reglamentuotų visų vairuotojų darbo ir poilsio laiką. Negalime pamiršti, kad į šią direktyvą negalime įtraukti savarankiškai dirbančiųjų asmenų. Uh, dėl eismo saugos manau, kad taisyklės dėl maksimalaus vairavimo ir poilsio laiko yra labai svarbios, gyvybiškai svarbios. Jau keli kolegos minėjo, kad gali būti taip, kad iš vis nereikėtų reglamentuoti vairavimo laiko. Dėl to pirmiausia, kad dėl to, kad išdėstomi e, keisti argumentai. Teigiame, kad mes negalime reglamentuoti to, ką žmogus veikia nedarbo metu. Tai yra suprantama. Tačiau galime stebėti, kiek valandų ir tikrinti, kiek valandų žmogus dirba. Buvo minimi tyrimo rezultatai, kurie buvo klaidingai paminėti. Per pastaruosius e, metus įvyko 556 rimti eismo įvykiai. Iš jų trys ketvirtadaliai nebuvo susijęs su sunkvežimiais. Ir tik tai 12 procentų vienai per kitai buvo susijęs su sunkvežimių vairuotojais ir iš jų 6 procentai e, įvykių kilo dėl nuovargio. Visos kitos priežastys buvo ar perslidos kelias, ar kokios nors kitos priežastys. Pone Lambert, taip aš norėčiau sugrįžti prie procedūrinių dalykų, o ne prie, nekalbėsiu apie turinį. Aš norėčiau paklausti, ar diskusijos, kurios šiuo metu vyksta, yra susijusios su dokumento turiniu, ar uh, jų metu kalbama yra, ką daryti su parlamento sprendimu atmesti šį dokumentą per pirmąjį svarstymą. Nes manau, kad sunku bus siekti kompromiso remintis pirmuoju pasiūlymu, ypač atsižvelgiant į komisijos poziciją išdėstytą šiandien. Akivaizdu, kad parlamento ir komisijos pozicijos yra visiškai uh, nesutampančios. Ir jei mes norėtumėme susitarti dėl šio dokumento turinio, gali būti, kad e, protingiausia būtų reikalauti, kad komisija pateiktų naują pasiūlymą, e, kurį mes, parlamentas, vėl svarstytumėme. Ir aš manau, kad e, būtų kur kas geriau svarstyti naują pasiūlymą, jei susitarti būtų iš vis įmanoma. Madame Pascal Grunier, puis Monsieur Toussas. Pascal Grunier ir pato panas Tusa. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip jau kalbėt, kai kalbama apie eh, vairuotojus, tai aš neįsivaizdu, nematau priežasties, kodėl kodėl nepriklausoma veikla besiverčiantis vairuotojai neturėtų patekti į direktyvos taikymo sritį. Dabar aš nekalbėsiu apie eismo saugumą, čia jau daug e, kas kalbėjo, tačiau turiu pasakyti, kad Prancūzijoje tos eismo nelaimės, kurias sukelia sunkvežimiai, tai čia pirmiausia sukelia būtent samdomi darbuotojai, samdomi vairuotojai, jų, jų svoris tokiais atvejais yra nemažas. Čia buvo kalbama taip pat apie nesažiningą konkurenciją ir esą, kad būtų nesažininga reikalauti uh, šiaip jau tada, tai yra, kad tada įmonės galėtų reikalauti iš savo darbuotojų pasidaryti savarankiškais, kad būtų galima apeiti šitos, šitos direktyvos nuostatas. Tad mums tikrai toks, tokia galima nesažininga konkurencija keltų problemų. Na, o dėl tikrinimo, stebėjimo, taip, aš suprantu, kad iš tikrųjų būtų sunku e, tikrinti nepriklausomų vairuotojų darbo laiką, Tačiau vis dėlto turiu pasakyti, kad jau mastoma, kad šiuo atveju mes turėtume numatyti bent jau kažkokį darbo trukmės minimumą, jeigu jau kažkokių konkrečių laikotarpių, dėl konkrečių laikotarpių nesutartume. Ta tiek. Labai ačiū. Ačiū, ponas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 kartais dirba labai daug valandų per savaitę, kartais net 82 valandas per savaitę. Tai yra rimta problema. Žinome, kokie yra faktai. Norėčiau dabar pakomentuoti tai, ką sakė komisija. Jos argumentai buvo nieko nepagrysti. Jau vienas kolega apie tai kalbėjo ir iškėlė kitą svarbią problemą. kuri yra susijusi su teisės aktais, kurie yra taikomi bendrovių darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Nederėtų dabar pradėti visko iš naujo. Nes tai tik tai apsunkintų dabartinę padėtį, o tai turėtų rimtų padarinių vairuotojams ir kitiems uh, kelio naudotojams. Turime aiškiai dėstyti savo argumentus. Matome, kad diskusijose dominuoja stambiosios bendrovės. Suprantame, kad turime rūpintis mažomis ir, smulk, ir vidutinėmis įmonėmis. Tačiau gali būti, kad, kad tam darbui turėtume paieškoti kitokio konteksto. Šis klausimas, kuris svarstame, yra susijęs pirmiausia su saugumu. Todėl mums reikia rimtų priemonių ir manau, kad turime balsuoti rytoj. Panas Koferati. Labai trumpai dėl procedūros. Man nėra aišku, kodėl mes vėl svarstame šį klausimą mūsų praeitos diskusijos niekas nepasikeitė. Niekas nieko naujo nepasiūlė. Puikiai žinome, kad e, nuovargis ir, darb, ir pernelik ilgas darbo laikas kenkia eismo saugumui. Žinome, kad dėl pavargusių vairuotojų kyla labai daug eismo įvykių. Nežinau iš tikrųjų, ar priklauso nuovargio, nuovargis nuo to, ar jie savarankiškai dirba, ar yra kokios bendrovės darbuotojai. Turime galvoti apie konkurenciją ir apie e, šių žmonių darbo sąlygas. Turime sukurti vienodas sąlygas visiems, visoms vairuotojų grupėms. Neteisinga yra diskriminuoti skirtingas e, vairuotojų grupės, kadangi šitaip mes tik tai skatinsime žmonės, visomis priemonėmis vengti taikomų reikalavimų. Klausiausi diskusijos ir iš esmės klausimo esmė tokia. Ir valstybės narės, kurios yra atsakingos už šį klausimą, nori uh, už jo sprendimą mokėti. Mums reikia dokumentų, kuris būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje. Nes nacionalinės nuostatos pakenktų tiek saugumui, tiek Europos Sąjungai. Ir nepamirškime, kad šis klausimas turi ir ekonominį, ir socialinį matmenį. Uh, Atsiprašau, ponė e, Ori, e, jūs paprašėt žodžio jau prieš kurį laiką ir aš bebuvau jūs pražiūrinti. Prašom dabar žodis tada ponui Ori. Én is természetesen azok közé tartozok, akik nem szívesen mennének szembe az ország. Taip, aš priklausau tiems kurie kurie pasisako už tai, kad šiaip jau reikėtų vis dėlto reglamentuoti e, vairavimo laiką ir kad tai reikėtų daryti tachografais matuoti. būti perkeltos teisės akto e, nuostatos. Ir tai reiškia, kad tada komisija turėtų imtis savo vis dėlto įstatymų pažeidimo procedūros ir tai reikštų naują institucinę krizę. Tad, e, bet kita vertus, valstybių narių laikysena rodo, kad jos nenori perkelti e, dabartinio teisės akto nuostatų. Ir iš ties tada ar nevertėtų vis dėlto padirbėti ties galimų kompromisinių variantų. Be to, neturėtume pamiršti ir samdomų darbuotojų, nes jie laisva valia negali organizuoti savo darbo, tad mes turėtume vengti diskriminavimo ir šią prasme. Labai svarbu, kad e, parlamentas priėmė sprendimą ir tas sprendimas buvo priimtas pakankama balsų dauguma tačiau nemanyčiau, kad mes vėl turėtume kvestionuoti jau parlamento priimtą anksčiau sprendimą. Dabar tikrai čia šiaip jau turėtų komisija ir taryba turėtų pagerinti savo pirminį pasiūlymą. Pirmininkė, ponė Uri, aš norėjau, tai yra pasakiau, kad vis dėlto taryba pasikliovė parlamento šiaip jau išmintimi tą aš pasakiau anksčiau. Vorsitzende, nur drei kurze Bemerkungen. Erstens, Lenk- und Ruhezeiten sind natürlich von. Dėkuoju, pirmininkė. Akivaizdu, kad būtina laikytis vairavimo ir polsio laiko apribojimų reikalavimų. Kad dabar, kadangi dabar savarankiškai dirbančių asmenų laiko trukmė, e, darbo trukmė nėra reglamentuojama. Ir kodėlgi taip yra? Ir iš esmės tai, kas buvo pasakyta apie eismo saugumą, neturi jokios prasmės, kadangi iš to uh, galima būtų daryti išvadą, kad bet koks žmogus atidirbęs 8 valandas yra pernelik pavargęs vairuoti. Pirminkė, ar pranešėja galėtų pasiūlyti mums. Uh, kokią nors tolesnę strategiją? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tris trumpas pastabas. Maničiau, kad eismo saugumas šiaip jau tarsi išspręstas šiuo tekstu. Iš tikrųjų, mes juk turim atitinkamą 2004 metų direktyvą skirtą konkrečiai kelių eismui. O dabar m, mm, daugybę problemų kelia būtent savarankiškų vairuotojų klausimas, e, nesažiningos konkurencijos, galimos kon, konkurencijos pažeidimo klausimas. Tad e, taisyklės numatomos savarankiškiams vairuotojams ar tokiems, tokiais apsimetusiems. Suprantama, čia neįvertinti visi aspektai. Čia buvo kalbėta apie tokius netikrus nepriklausomus vairuotojus. Tačiau e, taip, ta problema yra ir e, nereikėtų užmerkti prieš, prieš ją akių. Jeigu norėtume spręsti tokių netikrų e, savarankiškų vairuotojų klausimą, tai tą reikėtų dabar padaryti šiuo tekstu. Toliau, dėl darbo laiko, nepriklausomų vairuotojų darbo laiko. Iš tikrųjų, tokį laiką reglamentuoti būtų neįmanoma, nes na, norint sukontroliuoti E, tam reikėtų nepaprastai daug lėšų. Ir todėl aš siūlyčiau štai ką. Aš norėčiau, kad e, vis dėlto dar turėtume daugiau laiko, kad galėtume išklausyti socialinių partnerių nuomonę. Nes visada šiaip jau buvo pravartu išklausyti vieni kitų nuomonės. Galbūt e, iš ties galėsim gauti tam tikrų impulsų, kaip spręsti šį klausimą. Tad vėlgi turėtume išklausyti ir kitos tos šalies, tai yra profsąjungų, tai yra socialinių partnerių nuomonės. Todėl aš manyčiau, kad galbūt tą tekstą būtų galima perduoti koordinatoriams nes koordinatoriai tada tikrai e, pasirūpintų, kaip tą tekstą priderinti prie kitų, e, kitų, praneš, kitų komitetų pranešimų. Tas kelias turi savo privalumų, turi trūkumų, tačiau norėčiau prašyčiau, prašyčiau, kad jūs, ponė pirmininkė ir koordinatoriai, nuspręstumėt, ką reikia daryti. Pirmininkė, jums leidus aš pateiksiu truputį kitokį pasiūlymą. Dabar čia reikia dar patikrinti vis dėlto plenarinio posėdžio e, protokolą ir kas konkrečiai buvo pasakyta. Čia šia, senasis straipsnis, kuris dabar pasidarė 56 straipsnių, pagal kurį teikiama vėl, kad įprastinė procedūra pateikti naują, parengti naują pranešimą bet kita vertus reikia atsižvelgti į tai, kokios turiningos vyko diskusijos šiuo klausimu. Aš manyčiau, kad visi įsakė visokias nuomonės ir todėl e, ateinantį posėdį, kuris mm, numatytas rugsėjo 29, pravartu būtų vis dėlto balsuoti už, šį, už šią nuomonę ir po to tada jau pateikti uh, E, plenariniai sesijai būtent mūsų komiteto nuomonę. Ir tada ir jūs be abejo ko, koordinatoriai turėsit spręsti, kas turės tada renkti naują nuomonę. Tad ar toks, tokia būtų procedūra? Dar kartą paaiškinsiu. Rugsėjo 29 dieną mes e, balsuosim už ponios Bauer pranešimą Ir jeigu patvirtinsim pranešimą, tai tada teiksim, teiksim e, plenariniai sesijai arba išlaikyti komiteto, e, komiteto nuomonę. O jeigu tada ponios Bauer e, pranešimas bus atmestas, tai tada pareng, bus pasiūlyta parengti naują pranešimą. Tad būtent toks kelias mūsų laukia. Dabar E, siūlyčiau šeštą darbo tvarkės punktą perkelti į rytojaus posėdį. Aš e, suprantat, kokios svarbios vyko diskusijos iki šiol. Aš atsiprašau tų, kurie pakviesti, būtent buvo kalbėti šeštojų klausimų, bet manau, e, suprantat, kad buvo būtina tiek įsamei diskutuoti. Mhm. Uh, uh. Elnök asszony, az a probléma, hogy attól tartok, hogy ugyanabban a helyzetben. Pone pirmininkė, dar tebe lieka viena problema. Aš šiaip situacija nepasikeitė. Maničiau, kad e, šiaip jau reikėtų tą klausimą, kad tą klausimą aptartų koordinatoriai ir kad koordinatoriai priimtų sprendimą. Paprastai jau tokia tradicija buvo pirmininkė. Šiaip jau koordinatoriai sprendžia. Taip, bet reikia mums dar vis dėlto patvirtinti komiteto nuomonę. Na, Atsiprašau tų, kuriuos mes pakvietėm kalbėti e, šeštuoju klausimu. Ačiū, kad jūs dalyvavot. O dabar tie, kas nori jau išeiti iš salės, prašom išeiti patiliukais. Ir tada iš karto sudėksiu žodžiai ponui Rodrygės darbo grupės pirmininkui ir ponui Klodui Marion Triumfui iš Astre grupės, Astres grupės. Labai ačiū už tai, kad jūs pateikėt tyrimą, naują tyrimą dėl naujų žimtumo formų įtakos gamybos santykiams ir darbo teisės raidos. Tad dabar vėlgi uh, suteikiam žodį jums ir nekantriai jūs išklausysime. Dar norėčiau paprašyti tų, kas išeina iš salės, kad išeitumėt patiliukais. Pakartoju tą patį ir angliškai. Patiliukais. Pone Rodrygės ar ponas Triumfas, nežinau, kuris nori kalbėti. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau nuoširdžiai padėkoti e, Jums už galimybę dalyvauti šiame labai įdomiame posėdyje. Kai kurie Jūsų čia aptarinėjami klausimai mums taip pat aktualūs, nes mūsų studijoje į juos orientuojamasi. Per dešimt minučių labai sunku apibendrinti uh, 2007-2008 darbus, tačiau pabandėme tai padaryti, taigi kartu su kolega pristatysime savo parengtą pranešimą. Pabandėme šiek tiek atnaujinti studijos turinį, traukiant naujas nuorodas ir mintis susijusias su dabartinė krize nes, e, kaip sakiau, mūsų studija parengta 2008 pradžioje, kai krizė tik tai prasidėjo. Taigi, e, trumpai apie tai, ką mes padarėme. Iš esmės, mes iš kitos pusės pasižiūrėjome į charakteringiausius valstybių narių bruožus darbo formų prasme E, ir bandėme atsakyti į kai kuriuos klausimus kylančius iš komisijos žaliosios knygos dėl darbo teisės modernizavimo, atsižvelgiant į 21 amžiaus iššūkius. Taigi čia kalbama apie e, netipinio darbo ir naujų darbo formų poveikį darbo rinkoms. Ir e, šiam, šioje studijoje taip pat apibendriname tokių darbo formų įtaką darbo teisai. Ne tik tai uh, uh, bendrai darbo teisai, bet ir darbo santykiams ir socialiniam dialogui. Taigi, ištyrėme darbo rinkų evoliuciją ES valstybėse narėse ir vertinome naujų darbo formų įtaką. Atlikome tris nacionalinės studijas, įvertindami įvairias nacionalinės situacijas, ypač vertinant savarankiškai dirbančių ar e, pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių asmenų situaciją bei e, saugumo ir užimtumo garantijų, flexicurity principo taikymą. Taigi, kokias išvadas galime padaryti? Visų pirma, nustatyta, kad atsiranda daugybė naujų darbo formų ir rūšių, netgi daugiau nei galėjome tikėtis. Antra išvada. Išnagrinėjome daug darbo formų ir galėsite su ta analize susipažinti išanalizuota ir tai, kad atsiranda daug atipinių, e, netipiškų kontraktų darbo sutarčių. Trečia, tokių a, sutarčių skaičius auga ir Europos komisijos a, duomenys bei mūsų vertinimai tai įrodo. Ir šis reiškinys tikrai a, auga. Trečia išsiaiškinta, jog tokios darbo formos pasireiškia įvairiais būdais. Mes išskirtume tris kategorijas. Viena iš jų uh, netipinis užimtumas, kai dirbama laikinai arba ne visą darbo dieną, ar uh, atliekant kažkokio tai laikino pobūdžio darbą, visą tai sąlygoja ir kitokius standartus. E, bei sąlygoja kitokius darbo santykius, pavyzdžiui, atvirus, nebaigto, nebaigtinio termino įmektinės trukmės santykius. Taip pat atsiranda uh, E, specifiniai nedarbiniai santykiai, kai, e, pavyzdžiui, asmuo dirba savarankiškai. Atsiranda ir kitos darbo e, santykių rūšis, pavyzdžiui, formuojasi tam tikrų santykių trikampis, kai bendrovė samdo kitą bendrovę, o to jį samdo asmenį. Tai yra tam tikras darbas rangos pagrindu, e, kitas darbas yra galbūt geriau reglamentuojamas, kai dirbama pavyzdžiui elektroniniu būdu ar elektroninių konferencijų bei pagal stipendiją ar mokymosi praktikos metu. šie santykiai, e, nors ir yra darbinio pobūdžio, e, teisės aktuose vadinami ne darbo santykiais. O kokiagi įtaka tokie reiškiniai daro darbo teisai ir darbo rinkoms? Visų pirma, nustatyta, kad pati savoka darbo santykiai employment relationship turėtų būti peržiūrėta. Norėčiau Jums priminti, kad darbinės darbo organizacijos rekomendacija patvirtinta 2006 metais kalba apie darbo santykius. E, šią išvadą patvirtino valstybės narės e, dviem susilaikius ir Europos parlamentas kreipėsi valstybės narės, skatindamas įgyvendinti šį a, a, TBO e, rekomendacijos elementą. Tačiau aišku, kad e, į darbinius santykius patenka ir netipinis darbas, kas reiškia, kad teisinė prasme e, šią sampratą labai sunku įdėkti. Antra, kai dėl naujų darbo rūšių įtakos, tai jos uh, E, suskaido darbo rinkas, jos tampa fragmentuotos. Ta patiria visos valstybės narės. Kita vertus, aišku, jog darbo e, įstatymai bei pačios darbo sistemos nebegrindžiamos vien tik tai standartinėmis darbo rūšimis, tokiomis kaip visą darbo dieną ir nuolatos dirbamas darbas. Taigi ir naujos darbo rūšis turėtų sė, būti sėtinos su tam tikra apsauga. Kita vertus, kai kurios netipinės charakteristikos pasireiškia tuo pačiu metu. Kai kurie asmenys, pavyzdžiui, turi nuolatinį darbą, bet dirba ne visą darbo dieną. Dar viena išvada. Kolektyvinė teisė. Labai sunku sunku numatyti kažkokias bendras tendencijas valstybėse narėse kolektyvinių teisų atžvilgių, nes labai dažnai tai priklauso nuo pramoninių santykių ir pramoninio valstybės narės išsivystimo bei kitų specifinių charakteristikų, tačiau ilgainiui išsiaiškinta, jog ir kolektyvinės teisės yra paveikiamos, jos šiek tiek silpnėja atsiradus tokioms netipinėms darbo rūšims, pavyzdžiui, atviram darbui, kai um, kontrakto trukmė nėra fiksuota. Kai dėl socialinio dialogo ir susitarimų europinių lygmenių bei nacionalinių lygmenių, tai iš esmės visi šie elementai e, turi esminio poveikio E, netgi a, e, valstybės sąrangai bei socialiniai sistemai. Čia galėčiau kalbėti apie vidinį flex security principą, e, reikalaujantį ryšio ir dialogo su socialiniais partneriais. Tik tokiu būdu mes galėsime įtvirtinti naujas darbo formas. Ir galiausiai pasakysiu, kad E, analizavome ir antrinių teisės aktų arba neprivalomų rekomendacinių nuostatų, vadinamųjų soft law poveikį. Manytumėm, kad tokios neprivalomos nuostatos nevaidina esminio vaidmens, e, tačiau vis dėlto e, sustiprina įmonių socialinę atsakomybę kai kuriuose pramoninėse sistemose vis dėlto toks e, antrinių teisės aktų vaidmuo tampa vis svarbesnis ir svarbesnis. Be kita ko, e, bandoma buvo įsiaiškinti, kokį vaidmenį šiame procese vaidina e, darbo rinkos saugumo ir užimtumo garantijų, garantijų principas, flex security principas. Šis požiūris nėra tikslas pats savaime. Tai yra priemonė siekiant kitų tikslų, o konkrečiai didesnio lankstumo ir saugumo išplaukiančio iš Europos socialinio modelio. E, tenka konstatuoti, kad Flex security kaip principas yra atspindėtas ir Lisabono strategijos užimtumo gairėse. E, dėl jo susitarta e, Europos e, valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenių taryboje 2007 metais, mm, kur kviečiama laikytis flex security principo per atitinkamas lankstumo ir užimtumo priemonės. Na, o valstybės narės atitinkamai pareigojamos dirbti su socialiniais partneriais, netgi akademikais, kad šią sritį konkrečiai a, įvertintų ir numatytų, kaip įgyvendinti bendruosius flex security principus savo šalise kad e, flexicurity principas taptų praktiškai gyvendinamas. Pirmiausia, reikia sutarimo dėl socialinio dialogo ir reikia numatyti tam tikrą stebėsenos mechanizmą. Kai kuriuose valstybėse plačiai diskutuojama, kokios nepriklausomos struktūros galėtų e, prisijimti tą stebėsenos atsakomybę, kad būtų galima subalansuotai įgyvendinti šį principą. Savame suprantama, gerai subalansuotas e, principas yra tikrai labai svarbus. Jis aiškinta, kad kai kurios valstybės nepakankamai gerai subalansuotai taiko šiuos principus, kai kurios valstybės šiuos principus taiko gana paskirai, nėra sistemos. E, kita vertus, šis principas turėtų būti taikomas e, tarptautiniu lygmeniu. Taigi negalima išskirti, sakykime, šiaurės šalių flexicurity ar rytinių valstybių ar pietinių valstybių principo. Siekiant įgyvendinti flex security priemonės, reikia flex security integruoti į valstybinės struktūras ir panaudoti tam tikras valstybės išlaidas. Tai yra vienas iš flexicurity požiūrio elementų. Taigi labai sunku išvelgti būdus, kaip valstybės narės galėtų e, krizės akivaizdoje daugiau dėmesio skirti principo e, finansavimui. Tai yra e, tam tikras iššūkis nacionaliniams biudžetams. Norėčiau baigiamasis išvadas pasakyti apie mūsų tyrimą. Du tokie svarbus dalykai. Pirmiausia, kokios yra pagrindinės problemos, kurios išplaukia štai iš tokių pla, plačių, pla, plačių tų užimtumo formų. Čia mes kad, suskirstėm keturias tokias kategorijas. Pirmoji. Nors šiaip jau e, adaptavus tas įvairias naujas užimtumo formas, tai yra e, jos vis dėlto išli, nors žemiamasi visais atvejais vienodomis e, galimybėmis, vis dėlto tas principas vienodų galimybių dar nėra realiai įtvirtintas. Kitais žodžiais, šiandien yra tam tikrų faktų, rodančių, kad yra vis dėlto nevienodai traktuojami darbuotojai, dirbantis įvairiomis skirtingomis užimtumo formomis. Ir tą be abejo aspektą reikėtų e, spręsti. Tačiau iš ties darbo e, tam tikrų, tai yra vienodų galimybių turėjimas dirbant įvairiomis darbo formomis. Ypač tai pasakytina, e, kai, sakykime, įvairių, įvairių formų darbus dirbantis e, darbuotojai turi prieiti prie tam tikrų išmokų ir, ir kitokių dalykų. Na, o dabar krizės sąlygomis. Tai, sakykime, vėlgi šiuo atveju nevienoda padėtis tarp darbuotojų, kurie, sakykime, keičia, tai yra, keičia kvalifikacijas ar ten išėję laikinai iš darbo nori grįžti. Tad šiuo atveju vėlgi tam tikra darbuotojų, darbuotojų kategorija tiesiog nepatenka į, į, į tą kategoriją žmonių, kuriems skiriama parama krizės sąlygomis. Toliau, dabar, kai kalbam apie įvairių darbuotojų kategorijas, tai turiu pasakyti, e, socialinis dialogas labai nevienodai reiškėsi tiek teisinių pagrindų, tiek tiesiog konkrečiai kai kuriuos darbus, kai kuriomis darbo formomis, kai, kurias, kai kurių formų darbus dirbantis žmonės negali e, teisė, e, normaliai dalyvauti socialinėme dialoge. E, ir ir tiesiog, tiesiog dar, dalis tam tikrų darbuotojų negali visavertiškai dalyvauti socialinėme dialoge. Na ir paskutinis dalykas. Akivaizdu, kad valstybių narių pastangos kurios valstybės narės ėmėsi pastaruosius metus, tai daugiau buvo kiekybinės pastabos dėl pastangos. Tačiau e, vis dėlto kol kas dar pasigendam tų įvairių formų darbo kokybės. Tad e, to kol kas šiaip jau trūksta, turint galvoje tų įvairių rūšių darbų kokybę. Ir galiausia, paskutinė pastaba, kokių pasiūlymų galim pateikti. Mes siūlom peržiūrėti, peržiūrėti, tam tikrus e, dabartinius teisės aktus. Antai yra, sakykime, teisės aktas reglamentuojantis kolektyvinės sutartis. Tačiau, tačiau vis dėlto tas teisės aktas pirmiausia skiriamas darbuotojams e, dirbantiems e, pagal terminuotas sutartis ir į jo taikymo sritį e, nepatenka, sakykime, pagal laikiną sutartis dirbantis darbuotojai arba, arba nuo, tai yra nu, nu, nuolat e, priimti į darbą darbuotojai. Tai toks trūkumas. Reikėtų peržiūrėti teisės aktą. Kitas pasiūlymas. Yra šiaip jau poreikis perorganizuoti tam tikrus socialinius forumus. Aš turiu galvoje forumus ar tiesiog atskiruose įmonėse, ar tam tikrose regionuose, ar, ar, ar, ar pramonės šakose, tam, kad e, šiaip jau būtų galima sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti socialiniam dialoge. Trečias pasiūlymas ir paskutinis. Norim atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta labai didelių pokyčių vadinamame auto užimtume, auto užimtumo srityje. Vis daugiau žmonių e, tiesiog sudaro tokias tiesioginės dvišalės sutartys su savo e, darbdaviais ir panašių tokių sutarčių atsiranda jeigu mes neįvertinsim štai šito naujo fenomeno, tai iš tikrųjų bus šiaip jau rimtų trūkumų tiek atskiruose valstybėse narėse ir bendrai visoje ES. Ačiū uždėmesį. Labai ačiū abiems kalbėtojams. tikrai labai e, naudinga, kad jūs pateikėt savo ataskaitą štai šiam naujajam komitetui, nors tai jau buvo aptarinėjama ir anksčiau per ankstesnius koordinatorių posėdžius. Na, o dabar suteiksiu žodį tiems, kurie nori kalbėti. Pirmiausia, ponas Cerkas, Šeter. Pirmiausia, kalbės ponas Cerkas. Senora prezidenta, Dėkuoju, pirmininkė. Labai dėmi klausiausi mūsų svečių. Tikiuosi, kad surasiu laiko ramiai ir išsamei susipažinti su jūsų parinktų tyrimų. Bet bet kuriuo atveju aš nebejoju, kad jis yra labai svarbus. Šis tyrimas rodo, kad e, tai, apie ką kalbame, yra rimta problema. Ir jūsų parengtame tyrimo prašyme yra apibūdinama ši problema, apibūdinami nauji darbo santykiai, nauji reiškiniai. Taigi dabartinė situacija yra visiškai kitokia, nei buvo tuomet, kai formulavome pagrindinius, e, kai formulavome mūsų te, darbo teisę. Ar jūs panagrinėjate, kokiu pagrindu mes leidžiame teisės aktus šiame parlamente? Ar jūs žiūrėjote, pavyzdžiui, kas sakoma Lisabonos uh, sutartyje ar žmogus teisų hartijoje. Netrukus turėsime renkti naują teisės aktą, kadangi akivaizdu, kad yra nemažai dirbančiųjų, kurie neturi tam tikrų teisų. Pone Šrioter, dėkoju. Kaip ir ponas Serkas, norėčiau pasakyti, kad pamačius šį tyrimą, man pirmiausia kilo klausimas apie tai, ką konkrečiai jūs tyrinėjote, kokius darbo santykių formatus. Ar mes kalbame apie tos darbo santykius, kai darbuotojas priklauso nuo darbdavio? Ar tokius darbo santykius, kai pagal darbo sutartį darbuotojas nepriklauso nuo darbdavio, tačiau iš tikrųjų yra nuo darbdavio priklausomas? Akivaizdu, kad labai daug žmonių e, šiandien negali tiksliai teisiškai apibūdinti savo darbo santykių. Antras dalykas, ir jis beje nebuvo paminėtas e, jūsų trimo išvadose, yra socialinės apsaugos sistema. Tai yra, kokią socialinę apsaugą gauna tie darbuotojai, kurie turi kelis darbdavius, kurių darbo santykiai yra trikampio formos ir ką galima būtų daryti tam, kad šie asmenys taip pat galėtų įeitų į socialinės apsaugos sistemą. Aš, tai gali būti įvairių profesijų asmenys, kurie dirba keliose bendrovėse, pavyzdžiui, arba kurie verčiasi e, kelių veiklo, keliomis veiklos rušimis. Ką Jūs apie tai manote? Tai Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, tyrimas labai įdomus ir tris dalykus norėčiau paminėti. Aš pritariu ponui Serkas, kai jis sako, kad reikėtų tikrai užpildyti teksto spragas čia mes jau aptarinėjom komitete ir padirbėjom ties laiko, darbo laiko direktyva. Ir todėl pirmiausia reikia nustatyti ir šio, tai yra reikėtų nustatyti spragas pirmiausia ir jas užpildyti. Tai vienas. Antras dalykas. Norėčiau pateikti klausimą, norėčiau žinoti štai ką. Kaip reikėtų E, traktuoti tokią darbuotojų grupę, turinčius vieną darbo sutartį ar vieną darbą. Ir toliau mes šiaip jau tam tikrais aspektais galėtume e, tikrai paspartinti visą procesą. Pirmiausia, turiu galvoje mokymosi visą gyvenimą, klausimą naujų technologijų, dėgymo klausimą, socialinių, dialo, socialinių partnerių dialogo reikalus. Mes tikrai turėtume į tuos klausimus nu, tiesiog įvesti naujas dimensijas. Taip, yra tam tikrų spragų dabartiniai sistemui, yra naujų užimtumo formų, kurias mes e, aptariam. Ir kartu šiaip jau yra, tai yra galima skatinti naujų technologijų sklaidą, naujų technologijų, kurios įgalintų būtent e, skatinti naujas užimtumo formas. Labai ačiū. Toliau ponas Tomas Manas. Ich, uh, Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau paklausti apie saugumo ir lankstumo derinimą. Žmonėms yra labai svarbu aiškiai suvokti, kokio saugumo garantijų jie gali tikėtis. Kai kalbame apie užimtumą ir saugumą, akivaizdu, kad susidurime su daugybė problemų, tačiau kokios tai yra pr problemos? Galbūt tai yra tai, kad žmonėms tiesiog neaišku, kas tai yra, gal socialiniai partneriai nepakankamai padirbėjo tam, kad e, išsiaiškintų, kas tai yra per savoką užimtumas ir saugumas. Ši savoka šiuo metu yra labai madinga. Buvo laikas, kai ji buvo e, labai populiari. Šiandien žmonės kiek e, nurimo, tačiau ji vis dar tebe gyvuoja. Ir aš labai norėčiau su, e, sužinoti, kodėl jums atrodo šis užimtumo ir saugumo derinimo principas nepasiteisino. Dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Hendel. Okay, Dėkuoju, puikiai ištarėte mano pavardę. Norėčiau pratesti taip, ką jau kalbėjo kolegos. Vienas iš būdų kurti naujas darbo vietas yra subranga. Kartais subrangos principas pasiteisina, kartais ne. Mano šalyje, pavyzdžiui, kai kurie mano šalies teisės nuostatos yra labai geros, kai kurios gal leidžia sudaryti subrangos sutartis per nelik lengva ranka. Ir dėl to daug kas nukentėjo, kai prasidėjo kreditų nepakankamumo krizė. Ekonomikos ciklas priklauso nuo žmonių gebėjimo prisitaikyti prie besikeičiančių poreikių, nuo jų gebėjimo persikvalifikuoti. Jei pažvelgsime, manau, kad turime įdėmiau stebėti darbo santykių vystimasi ir atitinkamai formuoti teisės aktus. Euh, Dabar. De plus, donc, euh, Mes sutaupėm penkias minutės. Ačiū, kad išsitekot laiko rėmuose. Ir e, iš ties e, buvo išsakyta nemažai reakcijų dėl šito tyrimo. Ir tai dabar nežinau, nežinau, kokią tvarką kalbės patys pranešėjai. Pirmiausia, aš atsakysiu į pirmą, pirmos grupės klausimus. Kolega mane po to papildys. Labai trumpai kalbėsiu. Pirmas klausimas konkretus. Taip, daugelis valstybių narių šiuo metu dabar kalba apie tokius nepriklausomus darbuotojus. Ir čia, bet čia vėl einama skirtingomis kryptimis. Kai kuriuose šalyse jau įvesta arba ruošiamasi įvesti tokią trečią kategoriją, aš čia konkrečiai turiu galvoje Ispanijos atvejį, o kitose šalise, kaip Luksemburgė, iš vis atmetamas tas klausimas. Tačiau klausimas vis darosi aštresnis visose valstybėse narėse ir, sakykime, šiandien neturim Europos lygio vienodo apibrėžimo dėl to, kas yra darbuotojo apibrėžimo. Na, o toliau dar čia buvo iš, iškeltas klausimas dėl darbuotojų kategorijų, tiesiog skirstimo. Čia vėlgi e, tokios valstybės narės kaip Prancūzija, kaip Belgija turi tam tikrą klasifikaciją, tačiau mes į tai neatsižvelgiam savo pranešime. E, todėl aš tikrai šitą klausimą dėl darbuotojų klasifikavimo negaliu tinkamai atsakyti. Ir trečias klausimas, o po to kolega jau prates, tai klausimas dėl, dėl teisinių gabėjimų. Taip, E, klausimai dėl saugos ir sveikatos darbe iš tikrųjų yra teisinis pagrindas, kuriuo galima vis dėlto užtikrinti vienodas sąlygas ir kartu darbuotojų apsaugą. Tai vienas dalykas, tai, tai įmanoma. Kitas dalykas - teisės aktų peržiūra dabartinių teisės aktų peržiūra įgalins mus e, vis dėlto toliau pritaikyti tuos dabartinius teisės aktus, atsižvelgiant taip pat ir į naujas užimtumo formas. Bet čia visada, žinoma, iškyla socialinio saugumo klausimas jis nėra išvengiamas, mes šiaip jau be abejo tą problemą užfiksavom, bet e, kita vertus negalim pateikti sprendimų Europos lygių. Tad tiek, o dabar kolega atsakys į kitus, kitas pastabas. Labai trumpai dėl socialinio saugumo. E, jūs teisus. kai dėl E, įvairių formų suderinamumo, tai, tai yra labai sudėtinga ir techniškai e, sudėtinga. Kalbant apie tokių e, formų tarptautinį pobūdį, tai pamatysite, kaip sunku pavyzdžiui tai pačiai profesijai numatyti tą patį darbo užmokestį įvairiose valstybėse narėse. Tokios pačios problemos pasitikė pasireiškia ir darbuotojų komandiravimo direktyvoje. Lankstumas yra kitas elementas, kurį minėjote. Taigi nuostatų gyvendinimas yra labai sudėtingas. O e, saugumo ir užimtumo garantijas Europa bando interpretuoti ir tai mini Lisabono sutartyje ir užimtumo direktyvose. Neturime kito tokio pan-europinio elemento koordinuotai politikai dėkti. Taigi labai sunku e, tai taikyti visose valstybėse narėse vienodai. O kai dėl uh, flex security nuostatų gyvendinimo ir perkelimo valstybėse narėse, tai matote, kad kai kurios valstybės daugiau orientuojasi į lankščias užimtumo nuostatas nei į garantijas. Bet čia mums reikia subalansuoto požiūrio, kad būtų galima e, stebėti uh, E, ne tik tai dirbančiųjų, bet ir darbdavių veiklą. E, reikia jų atsakomybės ir kad veiksmų būtų imtasi laiku. Taigi, mes ir visi socialinėje srityje dirbantis e, specialistai užsimame šio, šių klausimų sprendimu visi tarsi ir sutarėme dėl e, saugumo ir užimtumo, tačiau e, dažnai nuostatas e, įgyvendiname labai lankščiai, taip sakant. Mums reikia kalbėti apie produktivumo didinimą ir konkurencingumo išlaikymą. Taip pat turime e, laikytis tam tikrų europinių modelių, e, garantuojančių tai, jog saugumas ir e, orus darbas būtų užtikrinti. Taigi šiuo atveju vertiname tą bazę, kurią mums gali suteikti Lisabono sutartis. Nedaug ką galiu pasakyti. Dar papildydamas kolegą, tiesiog pasakysiu, kad grįsdami savo veiksmus pagrindinėmis žmogaus teisėmis susidursime su teisinėmis problemomis. Tarptautinės struktūros ir organizacijos e, dažnai savo veiklą grindžia pagrindinėmis teisėmis. Tačiau kalbėdami apie darbo teisės pamatysime, kad čia e, suderinamumo pasiekti daug sudėtingiau, nes minimalios teisės, e, minimalios garantijos yra daug mažesnės. Turbūt e, pamenate, kad buvo minėti pagrindiniai penki elementai teisės leidžiančios pasiekti pažangos taip pat bendrijos sutarčių teisė ir teisinas. Antra, reikia kalbėti apie teisę susijusią su užimtumu ir um, lankstumo uh, bei užimtumo garantijomis, taip pat nustatyti geresnės galimybės iš vienos darbo vietos pereiti į kitą, taip pat susijęti mokymą ir profesinį rengimą su užimtumu, e, numatyti socialinės apsaugos priemonės. Ir kitas darbo teisės, e, kita vertus, reikia kolektyvinio atstovavimo, dalyvavimo, taigi visą tai apima kolektyvinės teisės. Bet visą tai sudaro pagrindą, kurį turėtumėm nagrinėti ir paskui ieškoti būdo, kaip pasirinkti iš sutarčių um, teisinį pagrindą. Ačiū. Labai ačiū, kad e, sureagavot į mūsų pakvietimą tai yra pristat, ir atėjot pristatyti tyrimo dėl naujų užimtų